Good morning, everyone. Labas rytas. Prašau visus susėsti ir parengti bals, savo balsavimo korteles. Noriu pradėti balsavimą, nes nenorėčiau, kad vėluotume nes 11 val. sustinkam su komisijos nariu. Balsavimas praeis sklandžiai. Ar visi turite balsavimo korteles? Matau daug judėjimo, matau, manau, kad rengėtės jau. Dabar patikrinimas pirmiausia. Ačiū pirmiausia. Jeigu niekas neprieštrauja patiktai darbo atvarkiai, tai ji bus patvirtinta. Toliau turiu keletą pranešimų. Neįlinis posėdis vyks Strasbūre pirmadienį kovo 13 dieną nuo 19 valandos. Jis užtruks pusantros valandos, bus keitimasis nuomonėmis su komisijos nariu Arijos Kanjėti struktūrinio dialogo kontekste. Antras pranešimas - sekretariato pokyčiai. Pone Postų administratorė pradėjo dirbti sekretariate nuo kovo pirmos dienos. Ir komiteto vardu norėčiau ją pasveikinti. Vertimas yra 21 kalba ir kaip paprastai dokumento įrašas bus prieinamas elektroniniu būdu per elektroninio posėdžio taikomąją programą. Koordinatorių rekomendacijos jums bus yra išsintinėtos elektroniniu būdu. Jeigu niekas neprieštaraus, galime tas rekomendacijas laikyti patvirtintomis. Taip pat, jeigu niekas neprieštaraus, protokolai posėdžių įvykusių gruodžio 8 ir sausio 23-24 dienomis bus laikomi patvirtintais. Taigi padariau viską, ką prašė sekretariatas, o dabar balsavimas. Pirmasis pranešimas pono Tanasesku pranešimas, 57 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. Patikrinkime, nes kai kurios frakcijos nevienodai balsuoja, patikrinkime balsavimą. Dėl 57 pakeitimo baigiame balsavimą. Atmestas. 58 pakeitimas už prieš susilaiko atmestas. 59 pakeitimas. Atsiprašau, 58 patikrinti prašoma. Gerai, skirtinga dauguma buvo, bet visgi patikrinkime. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmestas. 59 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 60 dalimis. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Patvirtintas. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patikrinkime. Viena frakcija nelabai kelia rankas. Balsuojame, balsuojamas baigiamas. Patvirtintas. Devintas pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 61 atkrenta, 62 kas už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 63 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas, 64 pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas, 10 pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas, 65 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas, 68 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 11 pakeitimas atkrenta. Ne. Nebalsuojame dėl 11, kas už. Kas prieš, susilaiko atmestas. 68 pakeitimas, kas už. Prieš, susilaiko. Nekelėte rankų, patikrinkime. 68 išneštas. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. 70 kas už, prieš, susilaiko, atmestas, 12 pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas. 71 pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas. 72 už, prieš susilaiko patvirtintas. 14 pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas. 75 už, prieš susilaiko patvirtintas. 76 už, prieš susilaiko atmestas, 77 už, prieš susilaiko atmestas, 15 už, prieš susilaiko patvirtintas, 78 už, prieš susilaiko patvirtintas, 79 Kažkas nori patikrinti 78 balsavimą. Tikriname. Balsuojame. Tačiau turiu pasakyti, kad nekeliate rankų. Baigiame balsavimą. Atmestas. 79 už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 80 už. Prieš. Susilaiko. Tikriname. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Atmestas. 16. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 17. Už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 81. Už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 82. Už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 83 už, prieš, susilaiko atmestas, 18 už, prieš, susilaiko patvirtintas, 85 už, prieš, susilaiko atmestas, 86 už, prieš, susilaiko atmestas, 87 už, prieš, susilaiko patvirtintas, 88 už, prieš susilaiko atmestas, 89 už, prieš susilaiko tikriname. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Patvirtintas. 90 už, prieš susilaiko atmestas, 91 už, prieš susilaiko atmestas, 92 už, prieš susilaiko atmestas, 23 už, prieš susilaiko atmestas, 19 už, prieš susilaiko patvirtintas, 20 už, prieš susilaiko patvirtintas, 21 už, prieš susilaiko patvirtintas, 22 už, prieš susilaiko patvirtintas, 95 už, prieš susilaiko patvirtintas, 23 už, prieš susilaiko patvirtintas, 96 už, prieš susilaiko atmestas, 24 už, prieš susilaiko patvirtintas, 98 už, prieš susilaiko patvirtintas, 99 už, prieš susilaiko patvirtintas Nematau socialistų balsavimo, tikriname. Balsuojame, baigiame balsuoti. Patvirtintas. Šimtasis kas už? Kas už? Ačiū, kas prieš. Susilaiko patvirtintas. Šimtas pirmasis kas už, prieš susilaiko atmestas, 25 už, prieš susilaiko patvirtintas, 102 atkrenta, toliau 104 kas už, prieš susilaiko patvirtintas, 105 už, prieš susilaiko patvirtintas, 107 už, prieš susilaiko atmestas, 26 už prieš susilaiko patvirtintas, toliau dėl 108 ir 9, kas už prieš susilaiko patikrinkime. Pradedame balsavimą, baigiame. Patvirtinta. 110. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 111 už. Prieš. Susilaiko atmestas. 112. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. 113 už. Prieš. Susilaiko atmestas. 114 už. Prieš. Susilaiko atmestas. 27 už, prieš susilaiko patvirtintas 115 už, prieš susilaiko atmestas 116 už, prieš susilaiko patvirtintas 117 už, prieš susilaiko atmestas 118 už, prieš susilaiko patvirtintas. Tikriname 118. Balsuojame, baigiame balsuoti. Patvirtintas. 28 atkrenta. Šimtas devynioliktas, kas už, prieš, atmestas, šimtas dvidešimtas už, prieš, susilaiko atmesta, šimtas dvidešimt pirmas už, prieš susilaiko atmestas, 29 už, prieš susilaiko patvirtintas, 122 kas atkrenta, 124 už, prieš susilaiko atmestas, 125 už, prieš susilaiko patvirtintas, 126 už, prieš susilaiko atmestas,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 susilaiko patvirtintas, 31 už, prieš susilaiko patvirtintas, 32 už, prieš susilaiko patvirtintas, 33 už, prieš susilaiko patvirtintas, pirmasis už, prieš susilaiko patvirtintas, 34 už, prieš susilaiko atmestas, 35 už, prieš susilaiko atmestas, 36 už, prieš susilaiko atmestas, antrasis už, prieš susilaiko patvirtintas, 308 už, prieš susilaiko patvirtintas, trečiasis už, prieš susilaiko patvirtintas, 40 ne, atkrenta 41 už, prieš susilaiko patvirtintas patvirtintas. Ketvirtasis už, prieš susilaiko patvirtintas. 43 už, prieš susilaiko patvirtintas. 44 už, prieš susilaiko patvirtintas. 45 už, prieš susilaiko atmestas. 46 už, prieš susilaiko patvirtintas. 47 už, prieš susilaiko patvirtintas, 48 už, prieš susilaiko patvirtintas, 5, 50 ir 49 ir 5, 50 už, prieš susilaiko patvirtintas, 49 už, prieš susilaiko patvirtintas, 6 ir 51 už, prieš susilaiko patvirtintas, 7 už, prieš susilaiko patvirtintas. 53 už, prieš, susilaiko patvirtintas, atmestas. Aštuntasis. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 54 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 55 už. Prieš susilaiko patvirtintas 56 už, prieš susilaiko atmestas ir galutinis balsavimas vardinių balsavimo. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. This is done. Next vote is uh, on uh, Gambus report. Kitas balsavimas dėl Gambus pranešimų. Pradėsime nuo pirmojo pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 97 pakeitimas. Ne, 98 kas už, prieš, susilaikę, priimta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Penktas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Šimtasis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Šimtas pirmasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, 102, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, 103, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, 104, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, 105, kas už, kas prieš, susilaikė, tikriname. 105 pakeitimas. Baigiame balsavimą. Priimta. Aiškia persvara. 106. Kas už? Prieš susilaikę. Priimta. 120. Kas už? Kas prieš susilaikę. Atmesta. 6. Kas už? Kas prieš? Kas prieš šeštą pakeitimą. Susilaikę, priimta. 107 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 7 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 8 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 9 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 10 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 11 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 12 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 13 kas už, kas prieš susilaikė, tikriname. Tikriname 13 pakeitimą. Balsuojam, balsavimas baigtas. Vieno balso pasvara atmetama. 108. Kas už? kas prieš, susilaikę priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Penkioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Šimtas dešimtasis, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Šešioliktas. Šešioliktas pakeitimas, kas už, prieš, Kas už 16? Ačiū. Kas prieš? Susilaikę priimta. 17 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. 18 kas už? Kas prieš? Susilaikę atmesta. 19 kas už? Kas prieš? Susilaikę atmesta. 20 kas už? Tikriname 19, prašau. Pradame balsuoti dėl 19. Galite visuomet mane pataisyti. Aišku, aiškiai priimta, aš suklydau. Ne tą žodį pasakiau. Norėjau sakyti priimta, bet pasakiau atmesta. 20 pakeitimas. 18 dar. Aš sakiau atmestas 18 pakeitimas. atsiprašau. Balsuojame dėl 18 pakeitimų, prašau. And the vote is closed. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 20 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 21 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šeštas kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 118, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 24, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 25, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 26, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 27. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 28. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 29. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 30. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 31. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 113 kas už. Norite patikrinti 48. 28. Bet mes jau nutolome nuo to 28. Ir yra frakcijų, kurios nebūtinai laikosi vienos linijos, taigi Galbūt mano interpretacija ir, ir yra kitokia, bet taip yra dėl to, kad balsuojama nenuosekliai frakcijose. 113 kas už, kas prieš, susilaikė, primta. 32 kas už, kas prieš, susilaikė, tikriname 32 pakeitimą. Pradame balsuot, baigiam balsuot. Atmesta. 33. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Tikriname. Aldė apsunkina man gyvenimą. Balsavimas baigiamas. Priimta. 34. Kas už? Kas prieš? susilaikę, tikriname. Pradedam balsuoti. Balsavimą baigiam. Atmesta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 36, kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname. 36 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Aštuntas kompromisas kas už, kas prieš susilaikę priimta. 38 kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 39 kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Devintas kompromisas kas už, kas prieš susilaikę priimta. 41 kas už, kas prieš susilaikę atmesta Atmesta. 117 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 42 kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname. 42 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. 46 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 47 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 48 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 49 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 50 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 51 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 52 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 119 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 53 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 54 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 55 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 11 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 62 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 63 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 64. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 65. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 66. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 67. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 68. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 69. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 70 kas už. Gerai, tikriname. 69 pakeitimą. Balsavimas baigiamas. Priimta. Spelavote keliant rankas, ar kažkas atsitiko? pakėlė rankas, kai sakiau prieš. 70. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 71. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 72. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 73. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, 74 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, 75 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 76 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 77 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 78 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 80 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 81 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta susilaikė atmesta, 82 kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 83 kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 84 kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 85 kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 87 kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 87 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 12 kompromisas kas už, kas prieš susilaikę priimta, 91 kas už, kas prieš susilaikę atmestas gautinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Sveikiname pranešėją. Toliau. Next vote is um, Konečna. Dabar balsuosime dėl Konečno pranešimo, dėl alyvpalmių aliejus. Šis užtruks šiek tiek ilgiau. Taigi pirmiausiai balsuosime dėl dėvę pirmosios dalies, kas už, prieš susilaiko pritarta, dėvė trečioji dalis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Inta pirmoji dalis už prieš susilaiko pritarta. Agri antroji dalis atkrinta. Balsuos. Balsuosime dėl 68 e, agri pirmosios dalies už prieš susilaiko pritarta, agri 4 už prieš susilaiko pritarta pritarta, agri 5 už prieš susilaiko pritarta, agri 6 už prieš susilaiko atmesta, agri 7 už prieš susilaiko pritarta. 75 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Inta 2 pirmoji dalis, kas už prieš susilaiko pritarta, Inta 5, kas už prieš susilaiko pritarta, 90, kas už susilaiko pritarta. Pirmas kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 84 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Antrasis kompromisas, kas už. Agri 32 pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Pritarta antrasis kompromisas už prieš susilaiko. Pritarta 87, kas už prieš susilaiko. Atmesta 96, kas už prieš susilaiko susilaiko pritarta, 95 už prieš susilaiko atmesta, 97 kas už prieš susilaiko pritarta, 98 kas už prieš susilaiko atmesta, trečiasis kompromisas kas už prieš susilaiko pritarta, 107 kas už prieš susilaiko pritarta pritarta 110, kas už, prieš susilaiko pritarta 113, kas už, prieš susilaiko pritarta 115, kas už, prieš susilaiko pritarta ketvirtas kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta, agri 55 už, prieš susilaiko pritarta. 132, kas už, prieš susilaiko atmesta. 9.11, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko pritarta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 140, kas už, prieš susilaiko pritarta. 142, kas už, prieš susilaiko pritarta. Inta 15 pakeitimo pirmoji dalis, kas už prieš susilaiko atmestą. 9.17 pakeitimas pirmoji dalis, kas už prieš susilaiko pritarta. Šeštasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. Septintasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 159 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmestą. 162, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Aštuntas kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Devintas kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Agri 52, kas už, prieš susilaiko atmesta. 186, kas už, prieš susilaiko atmestas, 187, kas už prieš susilaiko pritarta, 10 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, 191 už prieš susilaiko atmesta, 11 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, 201 kas už prieš susilaiko pritarta, agri 60 už, prieš susilaiko pritarta. 12 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 108 kas už, prieš susilaiko pritarta. 9 kas už, prieš susilaiko pritarta. Inta trečiasis kas už, prieš susilaiko pritarta. 13 kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta. 128. E, Antroji dalis, kas už, prieš susilaiko pritarta. Pasitikrinkime dėl šio, dėl 128 antrosios dalies. The vote is open and the vote is closed. Ah, adopted. Balsuoti baigiame. O, pritarta. Pirmininkė atsiprašau. Agri 29. Kas už, prieš susilaiko pritarta susilaiko pritarta. Dėvė 23 pakeitimo antra dalis atkrinta. Dėvė 25 kas už prieš susilaiko pritarta. Dėvė antrasis kas už prieš susilaiko pritarta. Dėvė trečiasis už prieš susilaiko pritarta. Agri 67 už prieš susilaiko pritarta. Agri 69 už prieš susilaiko atmesta. 209 už prieš susilaiko atmesta. Agri 12 už prieš susilaiko pritarta. 14 kompromisas kas už prieš susilaiko pritarta. 219 už prieš susilaiko pritarta. 15 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 227, kas už, prieš susilaiko pritarta. 245 atkrinta, 126 kas už, prieš susilaiko pritarta. 16 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 924 kas už, prieš susilaiko pritarta. 926, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta 928, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta, bet pasitikrinkime dėl 928. The vote is open and the vote is closed. Balsuoti pradėm ir baigiame. pritarta. Dėvė ketvirtasis, kas už prieš susilaiko pritarta. Dėvė penktojo pakeitimo pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Agri 18, kas už, prieš susilaiko pritarta. Agri 21, kas už, prieš susilaiko pritarta. 919, kas už, prieš susilaiko pritarta. 9.20, kas už prieš susilaiko pritarta, Agri 24, kas už prieš susilaiko pritarta, 99, kas už prieš susilaiko pritarta, 9.27, kas už prieš susilaiko pritarta, 17 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, Agri 8, kas už prieš prieš susilaiko atmesta. 200 kas už prieš susilaiko atmesta. 234 kas už prieš susilaiko atmesta, Agri 17, 70 už prieš susilaiko pritarta, 914 už prieš susilaiko atmesta, 18 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 247 kas už prieš susilaiko pritarta. 111 kas už. Jis atkrinta, pirmininkė atsiprašo. Agri 50 kas už. Prieš susilaiko pritarta. 248 kas už prieš susilaiko pritarta, agri 34 už, prieš susilaiko pritarta, agri 36 už, prieš susilaiko pritarta. 19 kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 95 kas už, prieš susilaiko pritarta. Ar paminėjau trečią dalį, dėvė penktą pakeitimą, taip. 114 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta Agri 42, kas už, prieš, susilaiko. Atmesta Agri 43, kas už, prieš, susilaiko. Atmesta Agri 62, už, prieš, susilaiko. Atmesta 200. 160 tai kas už, prieš susilaiko pritarta, kas kalba. Prašome prisistatyti. Prašome kalbėti į mikrofoną. Norite pastikrinti dėl Agri 62. Gerai, pradedame balsuoti. The vote is closed. Balsuoti baigiame. Pritarta. 260. 263. Kas už? Prieš atmestą 265. Kas už? Prieš pritarta pirmasis. Kas už? Prieš susilaiko pritarta, antrasis už, prieš susilaiko atmesta, trečiasis už, prieš susilaiko pritarta, ketvirtasis už, prieš susilaiko pritarta, penktasis už, prieš susilaiko pritarta, šeštasis kas už, prieš susilaiko pritarta, septintasis kas už, prieš susilaiko pritarta, aštuntasis kas už, prieš susilaiko pritarta, devintasis kas už, prieš susilaiko pritarta, dešimtasis kas už, prieš susilaiko pritarta, vienuoliktasis kas už, prieš susilaiko pritarta. Dvyliktasis kas už, prieš susilaiko pritarta, tryliktasis kas už, prieš susilaiko pritarta, keturioliktasis kas už, prieš susilaiko pritarta, 15 kas už prieš susilaiko pritarta, 20 kompromisas kas už prieš susilaiko pritarta, 19 kas už prieš susilaiko atmesta, 21 kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 21 balsuoti pradedame ir balsuoti baigiame. Pritarta. 22. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 23. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 21. Kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 29. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 30 tiksliau 33, kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 33. Bals. Mes dabar balsuojame dėl 33 pakeitimo elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Pritarta. 34. Kas už prieš susilaiko Atmesta 35. Kas už? Prieš. Manyčiau, kad atmesta, bet pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Ne, pritarta. Gerai, kad pasitikrinome. 22 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, 23 kas už prieš susilaiko pritarta, 39 kas už, prieš susilaiko atmesta, 40 kas už, prieš susilaiko. Pritarta 42 kas už, prieš susilaiko, pritarta 43 kas už, prieš susilaiko, pritarta 24 kompromisas, kas už, prieš susilaiko, pritarta 43. 48 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 49 kas už, prieš susilaiko pritarta. 50 kas už, prieš susilaiko pritarta. 53 kas už, prieš susilaiko pritarta. 55 kas už, prieš Manyčiau, kad pritarta nes nemačiau beveik nei vieno balsuojančio prieš, bet norite pasitikrinti gerai, pasitikrinkime dėl 55. Gime balsuoti pritartų. 51. Atkrinta 54. Kas už prieš susilaiko atmesta, 52 kas už, prieš susilaiko atmesta, 25 kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta, 59 pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritarta, 60 kas už, prieš susilaiko atmesta, 61 kas už, prieš susilaiko pritarta, 62 kas už prieš susilaiko atmesta, 26 kompromisas kas už prieš susilaiko pritarta, 68 kas už prieš susilaiko pritarta, 69 kas už prieš susilaiko atmestas, 70 kas už prieš susilaiko pritarta. Norite pastikrinti dėl 69, gerai, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarti. 70, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 71, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 72, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 73. Kas. Už prieš susilaiką pritarta. Septyniasdešimt ketvirtas. Už prieš susilaiką atmestą. Inta nuomonėje patikimi pakeitimai, dėl jų nereikia balsuoti. Dabar verčiame paskutinį puslapį, galtinis balsavimas um, e, elektroniniu būdu, pradėjome balsuoti. Palauksiu, kol visi baigs balsuoti, jeigu pagaidauja dalyvauti balsavime, balsavimas baigtas. Pritarta, baigiame balsavimą. Sveikiname visus pranešėjus. Po penkerių minučių pas mus atvyks komisijos narys vėl, taigi ne nueikite Talino posėdžių salės.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 Ja. Ja, ja, ja.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 So, dear colleagues, I invite you to... Kolegos, kviečiu visus susėsti ir prisijungti prie manęs pasveikinant komisijos narį Velą. Labai ačiū, kad atvykote pas mus šiandien. Žinoma, kolegos, komisijos narys mielai sutiko pas mus atvykti. Mūsų struktūrinio dialogo proga, kuris vyksta kiekvienais metais. Kolegos, prašau tylos. Taigi, sveiki komisarė. Dabar norime jūsų išklausyti jūsų pasisakymą apie 17 metų darbo programą, jūsų prioritetus po 17 metų. Ir esu įstikinusi, kad kolegos čia susirinkę Labai noriu išklausyti jūsų, ką pasakysite apie įvairias temas, kurios yra mūsų darbo atvarkėje. Na, tiek iš mano pusės ir prašau dabar jūs, jums žodis. Ačiū, ponia pirminkė, gerbėmi nariai. Šie apskaitimai nuomonėmis yra iš tikrųjų tikra gairė mano kalendoriuje. Esu buvęs parlamentaru kelias dešimtmečius, 38 metus buvau Maltos parlamente. Tai, man atrodo, labai svarbi mūsų atskaitomybės už veiksmus dalis. Tiesos diskusijos apie pažangą yra labai naudingos ir aš džiaugiuosi galimybę pakalbėti apie tai jums, ko galite tikėtis ateityje. Dabar pasiekėme kadencijos vidurį šios komisijos ir mano kadencijos, kadencija įpusėjo. E, šio kadencija pirmą kartą e, mėlyna ir žalias spalvos yra sujungtos vieno profilį aplinka, jūrų klausimai ir žemininkystė. Šis darinys veikia labai gerai. Jūros ir e, vandenynų susėjimas su žeme leidžia taikyti bendresnį požiūrį, ar tai būtų ryšys tarp žiedinės ekonomikos, plastikų ir taršos jūroje, E, aplinkos ir vandeninų vaidmens arba to, kaip jūrų bioįvairovė prisideda prie kovos su nelegalia žvejyba. Prieš kelias dienas pirmininkas Junkeris pristatė ateities Europos gimimo sertifikatą, taip sakant, tai yra baltąją knygą, kuri pradėjo, pradėjo diskusijas, kurios tęsius ateityje. Šią diskusiją jis susijęs su praktinė žinia. Darykime tai, kas veikia ir veikia gerai. Mūsų aplinkos politika veikia gerai. ES yra e, lyderė pasaulinėje scenoje, e, užtikrindama, kaip reikalauja sutratis, didelios mm, likmens apsaugą piliečiams ir e, aplinkos kokybės gerinimą. Turime neišleisti iš akių tai, kad rezultatai susijęs su tokia apsauga piliečiams, apie kurią kitos pasaulio šalis gali tik svajoti. Švaresnis vanduo, švaresnis oras, saugesni produktai. Mes tai darome per savo bendradavimą. Išmestinės valstybės narės ir toliau tai darys ir toliau rodys pavyzdį. Kartu mes ėmėmės vadovaujančio vaidmens, plėtojant žiedinę ekonomiką ir sulaužant tą prielaidą, kad aplinkos pažanga yra apribojimas ekonomikai ar socialinė gerovė. Ir iš tikrųjų mes įrodome, kad yra priešingai. Po kelių dienų suteiksite įgaliojimus savo pranešėjams per plenarinę sesiją dėrėtis dėl pasiūlymų, kurie užtikrins, kad mes išnaudotume atliekų ekonominę vertę. Praėjus metams po to, kai mes patikėme atliekų pasiūlymus, man įspūdį daro greita pažanga šiame parlamente. Sveikinu Simoną Bonafė ir šešėlinius pranešėjus. Jūs dėl to, kad jie apdorojo beveik 2000 pakeitimų ir parengė aiškę parlamento poziciją. Šių pasiūlymų patvirtinimas reikš, kad vietoj to, kad denginame ar laidodami vertingas žaliavas žemėje, mes sukursime joms rinkas, skatinsime naujus verslo modelius ir kursime darbo vietas žiedinės ekonomikos pagalba. Žiedinė ekonomika, ekonomika pereina, pereina nuo teorijos prie praktikos, nuo popierių prie tikrovės. Čia yra daug iniciatyvų, siekiant sustiprinti investicijas, teikti paskaitas ir katalizuoti pokyčius. Šiemet e, įdėksime stebėsinio sistemą, kaip jūs patys to reikalavote, kad išmatuotume mūsų pažangą žiedinės ekonomikos veiksmų plano prasme ir padėtume jums e, stebėti visas šias iniciatyvas. Sausio mėnesį komisija pasiūlė atnaujinti teisės aktus dėl pavojingų medžiagų apribojimo elektrikos, e, elektros ir elektronikos įrangoje. Man labai malonu, kad Adina prisėmė atsakomybę rengti pranešimą šio klausimą. Mes patvirtiname komunikatą dėl atliekų ir panaudojama energijos gamyboje, žiedinėje ekonomikoje komunikatą su aiškiamis gairiamis valstybės narėms ir investuotojams. Pažanga gera, bet ne visi žiedinės ekonomikos dokumentai rengiami vienodu greičiu ar vienodą kryptimį. Turiu atkreipti jūsų dėmesį į būtinybę kalbėti tinkamai apie trašas. Turime aiškių mokslinių duomenų apie tai, kokį pavojų ir žalą daro kadmis ir plasmasė e, esančios trašose, netgi produktai, kurie turi CE ženklą. Šis ženklas turėjo būtent e, užtikrinti žmonės jų nepavojingumu. Komisijos pasiūlymas e, dėl e, trašų reglamento numato būtinas ribas, apribojant kadmio ir plastiko taršą dirbožemėje. Čia vadovauja mano kolega, kolegė komisarė Elžbieta Benkovskė. Ir komisijos pasiūlymas numatytas labai protingas e, laipsniškas laikotarpis kadmio mažinimui per 12 metų, nors technologiniai sprendimai jau ir dabar yra prieinami rinkoje šiandien. <clears throat> Čia yra didelių galimybių ES verslui, plėtojant geresnį požiūrį ir įmantis e, lyderiauti rinkoje. Aš kreipiausi šį komitetą, kad būtų užtikrintas nuoseklus e, darbas, mažinant plastiko e, kiekį dirboje, vandenyje ir jūro aplinkoje. Mums reikia iš tikrųjų užtikrinti, kad E, trašų reglamento pagalba mes nesmažintume e, standartų egzistuojančių platesnėse ES teisės aktuose. Todėl reikia teisingai vertinti mokslinius duomenis ir pritarti komisijos pasiūlymą. Aš tikiuosi, kad šis komitetas ir toliau mus rems, kad išlaikytume savo aplinkosaugos standartus ir kad patenkintume visuomenės lūkesčius. Jūsų vaidmuo daugelį šių žiedinės ekonomikos dokumentų prasme yra gyvybiškai svarbus. Jau šiandien aš pradėjau žiedinės ekonomikos šalių konferenciją komisijos būsnėje, o šis renginys tęsis ryto ekonomikos ir socialinių reikalų komitete. Diskusijų centras bus žiedinės ekonomikos šalių platformos formatas. Ir aš norėčiau, kad jūs imtumėtės svarbaus vaidmens kartu su ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir regionų komitetu. Žiedinė ekonomika suvienė privatų ir viešai sektorius, naujovių dėgėjus ir verslininkus, bet e, jis, jį taip pat taip, turi ir svarbu žmogišką į kampą. Išteklių vertės išlaikymas Europos ekonomikoje reiškia ir darbo vietas, bet šios darbo vietos pasikeis. Ir įgūdžiai pasikeis. Ir todėl Gegužės pabaigoje komisija surenks ES žalėje savaitę, kad parodyti, kokį potencialą turi e, žiedinė sistema darbo vietų kūrimui visose sektoriuose. Prašom perduoti šią žinią savo rinkėjams, taip pat skleisti ją čia Briuselėje. Mums norime parodyti, kad e, tie, kurie turi tretinį ar antrinį išslavinimą, vidurinį išsilavimą turi ateitį žiedinėje ekonomikoje. Iš pat pradžių turime užtikrinti, kad mūsų teisės aktai gerintų žmonių gyvenimą. Aplinka yra susijusi su gyvenimo kokybė. Turime nepamiršti, kad to nepamiršti, kai siūlome, daromės ar gyvendiname mūsų teisės aktus. Vienas iš iškiausių pavyzdžių yra oro kokybė. Nešvarus oras yra tylus, ir nematomas žudikas. Tačiau mūsų veiksmų dėka mes užtikriname, kad į tai būtų rimtai žvelgiama visų vyriausybių. Nacionalinių emisijų ribų direktyvos patvirtinimas gruodžio mėnesį buvo labai svarbus žingsnis į priekį. Jeigu bus tinkamai jį gyvenidama, ji dvigubai sumažins neigiamą taršos poveikį sveikatai. Tai yra pavyzdys to, kad dirbdami kartu galima gerinti gyvenimo kokybę, iš tiesų ir gyvenimo trukmę e, piliečių tarpe. Panašiai dėl cheminių medžių mes einame prie netoksinės netaršios aplinkos, kurios reikalavome septintame aplinkos veiksmų plane. Refit vertinimas padės užtikrinti, kad ryč ir kiti cheminių medžiagų teisės aktai duotų geresnių rezultatų. Dėl vandens mes reaguojame į e, visuomenės nuogastavimus dėl gerimojo vandens, tiekdami teisėkuros pasiūlymą šiemet. Vanduo yra vertingas išteklius, todėl mes galvojame, kaip veiksmingiau e, panaudoti tai ir žiediniu būdu. Pavyzdžiui, nėra prasmės naudoti germąjį vandenį e, dirkinant laukus. Todėl mes pateiksime šiame teisėkuros pasiūlymą, kad propaguotume e, išvalyto, propaguotume išvalyto atliekų vandens panaudojimą, antrinį panaudojimą. Su komisijos nariu Filu Hoganu mes dirbame kartu, nes vanduo sieja, nes tai sieja vandenį su žemės ūkiu, kad ūkininkai tvariau naudotų šį e, vertingą išteklių. Taip pat Europos piliečiams labai artima yra ir gamta. Tai mes matome iš to, koks susidomėjimas reiškiamas e, paukščių ir buveinių direktyvos atitime. Mūsų pranešimas gruožio mėnesį, kad direktyvos atitinka keliamus tikslus, buvo pateiktas po labai griežto įvertinimo, labai nusaklaus įvertinimo, o jūsų įnašas į šį procesą buvo labai vertingas. Nors e, šios direktyvos atitinka savo tikslus, gamtos direktyvos nepasiekė iki galo savo tikslų. Jų, jūs atkreipėte dėmesį į tai savo rezoliuciją dėl ES bioįvairovės strategijos vidutinio laikotarpio peržiūros. Realizuoti jų potencialą, tas realizavimas priklausys nuo įgyvendinimo ženklaus pagerinimo. Mes esame pasiryžę siekti tokio pagerinimo. Aš kartu dirbu su keliais, keliais komisijos nariais, e, vadovaujant pirmajam vicepirmininkui Fransui Timmermansui. Mes rengėme veiksmų planą, kuris padėtų išspręsti esamas, esamus trūkumus. Ir aš žinau, kad mano generalinis direktorius Danielius detaliau su jumis diskutuos apie tai e, kovo 21 dieną. Tarptautinių E, mastu mes ir toliau stipriname ES kaip pasaulinės lyderės aplinkosaugos klausimais reputaciją. Mes aktyviai dirbame, kuriant e, tarptautinę e, vandenynų valdyseną. Lapkričio mėnesį išdėstėme 14 veiksmų vakanų taisyklių duomenų ir tvaraus augimo srityje. Tai pademonstruos veiksmingą ES požiūrį dėl tvaraus vystimosi tikslo 14, kuris mus e, verčia saugoti ir tvariai naudoti okeanus, jūras ir jūrų išteklius. Na ir be to dar noriu pasakyti, kadangi čia yra vadovaujantis komitetas, jūsų komitetas, būtent okeanus ir ten turėtume daugiau bendradarbiauti ir konkrečiau aptarinėti okeanų e, politikos klausimus. Mes taip pat pasiekėme geros pažangos dėl e, e fa, faunos ir floros e, kontrabandos ir dėl invazinių rūšių. Dabar pažvelkime į ateitį. Ko dar galite tikėtis iš mūsų per ateinančius mėnesius? Plastikai ir plastikas yra e, naudinga medžiaga, tačiau turime geriau varto, e, valdyti jo panaudojimą ir e, e, sunaikinimą. Mūsų plastiko strategija, kuri bus paskelbta šių metų pabaigoje, bus praktiška ir paprasta ir padės spręsti įvairias problemas, pavyzdžiui, kaip tarša jūrose. Naujoji strategija su žiedinė ekonomika padės mums peržiūrėti visą mūsų požiūrį, iš kur gaunami plastikai, ką reikia su jais daryti, kai baigiame juos naudoti. Pateiksime iniciatyvą dėl sąsajos tarp produktų, cheminių medžiagų ir e, atliekų teisės aktų, sprendžiant kai kurias kliūtis, siekiant daugiau perdirbti atliekas. ES buvo labai svarbi plėtojant 30-ųjų metų darbo atvarkę. Ir mes įsipareigojame siekti 17 tvaraus vystimosi tikslų. Tai yra klausimai, kurie svarbus Europos piliečiams ir mūsų galimybės pasiekti tų tikslų sustiprins paramą ir Europos e, reikalų supratimą tarp piliečių. Todėl komisija pradės daugia šalę platformą, e, keičiantis geriausią patirtimį dėl tvaraus vystimosi tikslų įgyvendinimo visais lygmenimis ir visose sektoriuose. Tvaraus vykstamasi tikslai <clears throat> yra pagrindas mūsų dabartiniai ir ateities aplinkos politikai. Būtina užtikrinti veiksmingą politinę stebėseną, kaip tie tikslai yra gyvendinami. Šiemet lauksime ES valstybių narių Minamato konvencijos ratifikavimo, po ko jie įsigalios. Aš noriu šią progą padėkoti Jums už darbą, kurį Jūs atlikote dirbant su Gipsaro paketu, dėl ko buvo konvencija ratifikuojama, dėl ko mes priartėsime prie sveikesnės e, visuomenės be gyvsdario. Tai Vienas svarbiausių komisijos užduočių yra užtikrinti, kad valstybės narės gyvenintų savo pažadus, kad gyvenintų teisės aktus, kurios kolektyviai yra parengusios. Tai reiškia, kad reikia imtis ryštingų veiksmų, bet tai darydami turime ginti visus viešus interesus tais klausimais, kurie svarbus ir taip sustiprina tikėjimą Europos projektu, pavyzdžiui, oro kokybės srityje. Dideli azoto dioksido kiekiai ore sukelia 700 tūkstančių ankstyvų mirčių Europoje. Tai buvo 13 metais. Tai yra beveik tris kartus daugiau negu žūsta žmonių per eismo nelaimės. Tai yra problemos bent jau 130 miestų. Tai yra problemos, kurias galima ir reikia išspręsti. Todėl mes pradėjome bylas prieš 12 valstybių narių ir e, pasiuntėme galutinį įspėjimą penkioms didelėms valstybės narėms šių metų sausio mėnesį. Mums nėra malonu pradėti pažeidimo procedūras, bet mes turime aiškiai pasakyti, kad darysime e, kiekvieną kartą, kai valstybės narės netinkamai dirba ir nesima veiksmų. Mano lūkesčiai yra, kad emis komiteto po emisijų skandalo darbo rezultatas taip pat rodys, kad reikia veiksmingai gyvendinti teisės aktus, kad užtikrintume švarų oro visiems. Aišku, geriau užtikrinti tinkamą gyvendimą be būtinybės kreiptis į teismą, todėl mes pradėjome ir Europos aplinkos gyvenimo peržiūrą praėjusį mėnesį. Mes nustatėme tas vietas, kur valstybės narės turi dėti daugiau pastangų ir padėsime jiems siekti rezultatų kaip galima geriau, pasimokant vienoms iš kitų. Šis naudingas požiūris pagrįstas dviejų metų ciklu e, susilaukė gerai vertinimo e, aplinkos ministrų tarpę praėjusį mėnesį, kai pateikiau šį procesą tarybai. Per daug taisyklių nėra nusekliai taikomos ES. O rezultatas yra dideliai kaštai visuomeniai, ekonomikai ir aplinkai. E, peržiūra, kurią minėjau, yra mūsų pastangų dalis, gerinant teisės aktų gyvenimą kartu su atitikties užtikrinimu ir geresnė atskaitomybė. Mano ateities vizija yra pagrįsta naudos siekimi piliečiams e, ir jų aplinkai per aktyvesnį bendradavimą, o ne per ištestus teisinius ginčius. Veiksmingas gyvenimas turi užtikri, padėti užtikrinti, kad taisyklės, dėl kurių jūs balsuojate šiame parlamente, būtų tinkamai taikomos ir duotų na, na, tos naudos, kurios buvo ketinta gauti. Ačiū kolegos už tai, kad išklausėte manęs. Na, o dabar prašom. Na, Išklausysime jūsų klausimų ir komentarų. Dėkoju komisijos nariui. Dabar žodis kolegoms pradėsiu nuo koordinatorių arba juos pavaduojančių asmenų. Pirmiausia, ponas Belet. EPP vardu. Ačiū. Pone pirmininkė, komisijos nariai, labas rytas. Dėkoju, kad apžvelgėte visus vykdomus projektus. Turiu bendro pabudžio klausimą. Jūs kalbėjote apie tai, kad įpusėjo kadenciją, jau persivertė į antrąją pusę ir jūs minėsime 60-metį ES ir šiandien valstybių vyriausybių vadovai stinka Bruselėje ir kalbėsis apie tai, kaip būtų galima sustiprinti Europos projektą. Kaip jūs vertinate savo vaidmenį šiame procese? Nes aišku, mes įgyvendiname dabartinius projektus, e, kai kurie projektai dabar yra ruošiami, jūs kalbėjote apie žiedinės ekonomikos paketą, Bonafei paketą, taip kitaip vadinama, tikiuosi dėl jo greitai balsuosime ir tada užbaigsime tą darbą. NEC, taip pat e, Natūra 2000 būklės patikrinimas ir visa kita puiku, bet e, ar nereiktų rodyti daugiau ambicijų komisarė, nes jeigu vertiname pirmąjį dokumento projektą, kuris bus šį vakar aptariamas valstybių vyriausybių vadovų ir bus patvirtintas Romoje ir bus paskelbta nauja Romos deklaracija, tai aišku, tas tvarumo matmuo ekonominė prasme yra labai svarbus ir gali būti vienas esminių elementų, kalbant apie ES atnaujinimą, bet e, turime vengti, ir apie tai kalbėjome praeitą savaitę, kad per ateinančius dviejus ar dviejus su pusė metų kalbėtumėme tik apie breksitą. Ir mes norime alternatyvos, mes norime atnaujinti europinį projektą ir jūsų portfelis be jokios abejonės čia būtų labai svarbus. Taigi konkretus klausimai štai kokie. Kokių papildomų iniciatyvų ketinate įsimti šalia to, kas jau vyksta, šalia plastiko? Kokių papildomų iniciatyvų imti, galėtumėme imtis įgyvendinti per atinančius dviejus su pusę metų. Ir kaip Jūs vertinate kelių greičių Europą, jeigu kalbame apie sustiprintą bendradarbiavimą, jeigu neįmanomas jisai 27-28 valstybėms, ką galvojate apie kelių greičių Europą ir jeigu pažanga, pažangos siektų kai kurios valstybės sparčiau, tose srityse, kurios patenka į jūsų kūruojamas e, sritis portfelį. Jūsų šalis pirmininkavo Europos sąjungai, tai jūsų padėtis ypatinga, turite ypatingų įgaliojimų, esame kryškelėje Europos sąjungoje, taigi kaip mes galėtumėme pasinaudoti tuo tvarumo aspekto potencialu ekonomikoje, kad e, galėtumėme užtikrinti piliečių gerbuvį. Ir aš manau, kad mes galime projekti daugiau ambicijų per ateinančius dviejus su pusę metų. Ačiū, ponė Belet, už labai įdomų klausimą, kaip jūs ir sakėte, į pusėje kadenciją ir praėjo 60 metų nuo Europos projekto inicijavimo ir tą mes ir švesime Romoje. Tačiau aš nemanau, kad reiktų švesti Romoje ir ne, nereik, nebūtumėme šventę to Romoje, jeigu nebūtume pasiekę tiek privalumų, jeigu projektas truko 60 metų ir nebūtų mums sukūręs jokių pridinių verčių, tai švęsti nebūtų ką, bet e, tai, kad mes švenčiame ir įrodo, kad suprantame, jog mūsų valstybės narės ir piliečiai, kaip jūs teisingai pažymėjote, gavo iš to naudos daug nuveikėme, daug nukeliavome, Pagerinome oro kokybę žiedinės ekonomikos rytyje, biologinės įvairovės rytyje, gamtos, natūros projektus rytyje daug kas buvo padaryta. Aišku, dar ne viskas, bet matome, kad visi tie klausimai, kuriuos įtraukiu į savo įgaliojimus jūsų, jūsų kolegų dėka, taryboje visa ta mūsų darbo atverkė faktiškai teisėkuros prasme jau įgyvendinta. Kodėl taip sakau? Kodėl sakau teisėkuros prasme? Nes e, vertinant ateitį, manau, kad dabar daugiau susi turime susitelkti ties svarbiausių dalykų, tai yra įgyvendinimu. Nėra prasminga kurti teisės aktus be paliovos, jeigu tie teisės aktai nėra įgyvendinami. Mes galime arba kurti dar daugiau teisės aktų, arba pasirūpinti, kad tie teisės aktai uh, būtų ne tik įgyvendinti, bet įgyvendinti iki galo visapusiškai. Ir aš manau, kad tam skirsiu daugiausiai dėmesio būtent įgyvendinimui. Aš manau, kad mums reikia būti ambicingesniems, kaip jūs ir sakėte, ir kalbant apie tas ambicijas, labai dažnai komisijoje, komisija yra artimesnė parlamentui nei kitoms institucijoms, bet aišku, būtent visuomet komisija turi surasti tą galutinį kompromisą bet yra dar viena ambicija ir siekis. Ne tik nustatant tikslus, ne tik standartus ir lygmenis, bet manau, kad geriausia ambicija, geriausias siekis yra taip pat būti ambicingiams ir įgyvendinimo prasme. Ir ponas Beletas kalbėjo apie, aišku, mes turime būti ambicingi ir nustatinėdami tikslus, tačiau ir įgyvendinimo srityje, mano manimu, turime būti dar ambicingesni, jeigu norime pasiekti gerų rezultatų. Kelių greičių Europa. Tai yra vienas variantų, kuris numatytas diskusijų Baltojo knygoje. Man atrodo, tai bus viena iš temų, kuri bus aptarinėjama daugiausiai artimiausioje ateityje. Ir matau, kad gali būti įvairių piliečių, įvairių valstybių narių, norinčių uh, pasirinkti tokį kelią, nors galbūt jų interesai ir, ir nesutaps. Mm, tai turi ir privalumų, ir trūkumų. Kodėl? Paprastai, kai kalbame apie Europos projektą, mes nekvesionuojame to, kas pirmas tą padarys. Mes kalbame visuomet apie tai, kad visi turime to pasiekti. Turime 28 valstybės narės, turėsime 27. Gan greitoje ateityje. Ir tai nėra lenktynės, bandant išsiaiškinti, kas e, tikslą pasieks pirmasis. Aš manau, kad visos 27 turėsime to tikslo pasiekti. Ir kai kalbame apie dviejų greičių Europą, tai aš nepasisakyčiau už tai, kad dviejų greičių Europa reikštų, kad aš tą jau padariau ir man nerūpi tie, kurie atsilieka. Uh, Ne, aš manau, kad turime paremti vieni kitus. Aišku, yra tų, kurie gali judėti greičiau ir aš sutinku, kad e, judėdami greitai mes, aišku, turime privalumų ir taip yra tiesa, kad 28 valstybės narės juda 28 skirtingais greičiais, bet svarbiausia, kad visos 28 judėtų tą pačią linkmę ir būtų katastrofa, jeigu 28 valstybės narės ne tik, kad judėtų skirtingais greičiais, bet ir skirtingomis kryptimis. Ačiū. Socialdemokratų vardu. Pavel Pots. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju komisarui už tai, kad atvykote, už jūsų apžvalgą. Jūs jau atsakėte į pirmą iš mano klausimų, taigi dėkoju už tai, kad griežtai pasisakėte prie, prieš kadmį ir trašas. Taip, mes norime mažinti kadmio kiekį ir sumažinti tai, kiek ES piliečiai susiduria su šia toksiška medžiaga. Aš džiaugiuosi, kad jūs, jūs jaučiate atsakomybę už savo generalinį direktoratą ir e, taip pat atitinkamai norėčiau paklausti jūsų nuomonės, jūsų pozicijos kitų klausimų, kuri dab, kuris dabar yra labai aktuolus e, didžiai Santė e, generalinio, generalinio, generalinio direktorato darbo atvarkėje. Tai yra ne tik visuomenės sveikatos problema, bet tam tikrų e, junginių poveikis, e, ypatingai kalbant apie jūrų aplinką. Ir norėčiau padėkoti už pasiektus rezultatus e, paukščių ir natūralių buveinių direktyvos įgyvenimo srityje. Ir atsižvelgiant į visuomenės nu, nuomonę, buvo nuspręsta peržiūrėti šias dvi direktyvas, tai yra puiku. Ir taip pat norėčiau paklausti jūsų apie zoologijos sodų direktyvą, kokie yra komisijos ketinimai šioje srityje. Aš manau, kad tai yra labai svarbi direktyva, nes čia daugelis suinteresuotų grupių siekia geresnės geresnių, geresnio, geresnių gyvenimo sąlygų gyvūnams. Ir kovo mėnesį aukšto lygmens dialogas vyko su Kinijos atstovais, Kinijos provincijos atstovais. Gal galėtumėte daugiau papasakoti apie tą bendradarbiavimą mm, dėl vandenynų, ypatingai turint omenyje, kad ES ir Kinija paskelbs mėlynuosius metus. Ačiū, ponia Pots. Aš pradžioje norėčiau pasakyti, kad, ka, kas yra, kaip yra su generaliniu santė direktoratu ir endokrinės nemordančiomis medžiagomis. Kaip žinia, šis klausimas priklauso Viteniui. Na ir tai yra visgi tas rytis, kur mes turime judėti labai atsargiai. Mes pritarėme Viteniui šioje srityje ir, aišku, mes tikimės, kad e, bus surastas geras sprendimas kuris leistų mums e, spręsti klausimus susijusius su endokrinės temardančiomis medžiagomis. Kalbant apie trašas, e, kurias aš irgi minėjau savo kalboje, konkrečiai kadmio problemą, kaip žinia, kadmis maiste sukuria didžiausią pavojų sveikatai ir mūsų piliečiai, aš manau, nusipelnė geresnių, geresnės apsaugos. Pagrindinis e, trašos šaltinis yra fosfatai, fosfatai trašose, kurios, kuriomis trešiamas mūsų dirbožėmis ir turime pritarti komisijos pasiūlymui peržiūrėti trašų reglamentą tam, kad būtų galima sumažinti kadmio kiekį. Apie tai buvo kalbama jau dešimt metų ir gal net ilgiau ir manau, kad dabar atėjo laikas pasiekti rezultatų, kad būtų galima pereiti prie netoksiškų medžiagų, uh, netoksiškų medžiagų ciklo, nes mes čia kalbame ne tik apie tai, kas atsitinka vieną kartą su ta žalinga medžiaga, bet kaip tas poveikis atsinaujina tokių žalingų medžiagų, jeigu jos toliau yra perdirbamos mūsų produkcijoje. Taigi mes pritarėme žienės ekonomikos principui, kaip sakiau, mes nenorime biologinės biologinių atliekų perdirbinėti nuolatos kaupdami teršalus dirbožėmėje. Taigi mes siūlome labai realistišką pasiūlymą ir tikimės, kad išklausysime jūsų dar prieš priimant tarybai sprendimą per ateinančią savaitę. Kalbant apie e, gamtos e, būklės patikrinimą, jums Jūs džiaugiatės, kad mes to patikrinimo nepradėjome, aš irgi džiaugiuosi, kad to nepradėjome, to, tos būklės patikrinimo direktyvos, bet aš turiu pasakyti, kad ir nuliūdęs esu, nes direktyvos nors jos atitinka tikslą, bet tikrai neleis mums pasiekti rezultatų, nebent mes pradėsime rimčiau jas įgyvendinti. Praeitais metais buvo nemažai ataskaitų ataskaitą apie aplinkos būklę, gamtos būklę. Jūs taip pat įsitraukite į vidutinės trukmės biologinės įvairovės strategijos peržiūrą. Ir visos tos ataskaitos rodė, kad jeigu nieko nekeisime, tai mūsų tikslai dėl biologinės įvairovės ir gamtos nebus pasiekti. Ir tai mus neramina. Biologinė įvairovė ir toliau mažėja. Ir mes turime imtis veiksmų. Aš nesakau, kad e, biologinė įvairovė mažėja 14 metų staiga sustos ir procesai pasikeis per kelis mėnesius. Ne, bet bent jau mes, jeigu pristabdytumėme tą mažėjimą, tai jau būtų gerai. Ir, kaip jūs žinote, aš kartu su jumis ir kitais kolegomis teigiame, kad reikalingas veiksmų planas dėl to, kaip būtų galima geriau gyvendinti gamtos direktyvą ir tas veiksmų planas greitai pasirodys per ateinančias savaitės. Tas veiksmų planas bus pagristas rezultatais, kuriuos surinkome iš tų konsultacijų, iš pastabų, ataskaitų, kurias gavome. Ir taip pat tai atitiks ir Europos parlamento prašymui nedelsant įgyvendinti tam tikrus patobulinimus. Kalbant apie mano diskusiją su Kinija dėl vandenynų, vėlgi aš norėčiau paprašyti jūsų. Tai yra komitetas, kuris yra atsakingas už vandenynus. Ir žinau, kad kolegos portugalai labai aktyvus šioje srityje. Uh, nematau čia, bet Gezina taip pat yra labai aktyvi. Gezina yra. Mm, be kinių sėdžiu, tai ir nepamačiau. Taigi, aš manau, kad jeigu mes susitiktumėme ir susitikinėtumėme dažniau ir mes galėtumėm jums pateikti informacijos apie tai, kas vyksta, mūsų vandeninų darbo tvarkė nėra tai, ką mes vertiname tik iš europinės perspektyvos. Vandenynai, kaip aplinka apskritai, nėra vien tik tai ES aplinka, JAV ar Kinijos aplinka. Turime bendrą aplinką, globalią aplinką. Ir turime globalius vandenynus. Ir tie globalūs vandeninai susiduria su globaliomis problemomis ir mes turime surasti globalius sprendimus ir dar svarbiau globalių veiksmų imtis. Praeitais metais mes pateikėme komunikatą dėl vandeninų, geresnio vandeninų valdymo, uh, geresnio vandenų valdymo komunikacijos komunikate susitelkiama ties trijomis, trimis rytimis. Ir pirmas rytis, kur reiktų sustiprinti teisinę bazę. Žinau, kad teisinė bazė nebloga, turime neblogų priemonių ir nuostatų, tačiau yra spragų, pavyzdžiui, dėl to, kaip mes valdysime biologinę įvairovę tokiuose srityse, kurios viršė nacionalinę jurisdikciją ir panašiai. Taigi, pirmiausia, turime sustiprinti teisinę bazę. Antras dalykas, turime sumažinti arba visiškai išnaikinti žalingą žmonių elgesį įtakojantį mūsų vandenynus. Kalbame čia apie, apie taršą, ir labai daug šiukšlių e, jūrose yra, mes dažniausiai jos yra iš sausumos į jūras patenkančios šiukšlės, į vandenus patenkančios šiukšlės. Taigi tas įtaka, žmonių įtaka vandenams turi būti sumažinama. Ir kitas dalykas, trečias rytis tai yra žinios. Turime surinkti daugiau žinių apie vandeninus. Aš dažnai sakau, kad žmonės iš planetos į kosmosą skraido, bet mes labai mažai žinome apie vandenynus ES daug lėšų investavo, nesakau, kad išleido, bet investavo į mokslinius tyrimus Arkties regione, vandenynuose ir panašiai. Ir trečias dalykas, mes turime ir toliau investuoti lėšų, kad sukauptumėme daugiau žinių ir sužinotumėme daugiau apie vandenynus. Buvo, vyko diskusijos su beveik visais, su JAV, su Kinija, su Afriko šalimis. Su Kinija mūsų diskusijos buvo labai įdomios, kadangi mano pirmasis susitikimas su Kinija prieš dviejus metus. Tada mes faktiškai galėjome savo užrašais pasikeisti, nes kalbėjome absoliučiai apie tą patį. Tai matome, kad kinai irgi labai įsipareigoja ir pasiryžę dirbti šioje srityje. Šiais šie metai yra ES Kinijos mėlynieji metai. Ir tai yra galimybė mums dirbti kartu. Šie metai irgi buvo labai svarbus, kalbant apie konferencijas vandeninų klausimų. Praeitą mėnesį vyko e, viršūnių sutikimas Indonezija vandeninų klausimų, birželio mėnesį jungtinių tautų, G14 konferencija vyks Niujorke irgi viena iš mūsų valstybių narių Švedija remia kartu su Fidži šį renginį. Ir dar vienas svarbus dalykas - mūsų vandeninų konferencija, kuri vyks Maltoje spalio 5-6 dienomis. Tai yra ketvirtoji vandeninų konferencija, pirmoji vyko Vašingtone, po to Čilėje, trečia Vašingtone, ketvirta ES Maltoje, penkta įvyks Indonezijoje ir po to Norvegijoje. Uh, labai ačiū, kadangi norinčių klausti yra labai daug, tai galbūt užduosime po kelis klausimus. Ir dabar Ekar frakcijos vardu galės paklausti ponas Dėmes Makeris. Ačiū, aš kalbėsiu olandiškai. Sveiki atvykę, ponė komisijos nary. Savo įžangoje jau kalbėjote ir ką tik vėl minėjote, kad komisija praėjusiu metu pabaigoje galiausiai nusprendė e, palikti paukščių ir buveinių direktyvą. Aš e, norėčiau Jums už tai padėkoti, nes e, ši direktyva iš tiesų yra labai naudinga ir įvairius moksliniai tyrimai yra patvirtinę ir mes tą jau kalbame pakankamai ilgai, kad E, su šia direktyva nėra. Pačia direktyva nėra nieko blogo, problemos yra susijusios su jos nuostatų įgyvendinimu. Turiu pasakyti, kad labai daug piliečių kiekvieną dieną pasisako ir e, deda pastangas, kad e, būtų išsaugoma biologinė įvairovė, teikia įvairią informaciją. Noriu paklausti, ar jūsų veiksmų, jūsų veiksmų planą ketinate pristatyti šių metų eigoje, tačiau būtų įdomu gauti daugiau informacijos apie jo turinį, nes labai daug apie tai yra kalbama. Praėjusiu metu vasario mėnesį patvirtintame pranešime yra atkreipimas dėmesys į tai, kad biologinės įvairovės apsaugos įtraukimas į e, kitas sritis, pavyzdžiui, žemės ūkio ir miškų ūkio yra labai svarbus. Būtų įdomu išgirsti, kaip bendradarbiavote su kitais komisijos nariais tam, kad e, rengiamas veiksmų planas iš tiesų prisidėtų prie to, kad biologinė įvairovė būtų įtraukta į kitas politikos sritis. Taip pat Žinau, e, kad labai svarbu bendrauti su E, įvairiai suinteresuotais subjektais, rengiant tą planą buvo e, įtraukiami ir suinteresuoti subjektai bei jų e, pasiūlymai, jeigu taip, kokiu būdu. Taip pat pavasarinė medžioklė migruojančių paukščių. Man yra labai svarbus klausimas, ar komisija ir toliau ding, gins uh, E, paukščių direktyvos nuostatas ir imsis visų įmanomų reikiamų žingsnių, kad migruojantis paukščiai būtų apsaugoti, e, nes e, aš manau, kad atitinkami veiksmai tikrai yra labai svarbus, siekiant stiprinti piliečių pasitikėjimą komisijoje ir apskritai ES institucijomis. Ačiū ponas Gerbrandė, Aldė frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisijos nary, kad atvykote su mumis susitikti dar kartą. Praėjusį kartą, kuomet e, buvome susitikę, mes taip pat svarstėme vidurio laikotarpio peržiūrą susijusią su biologinės įvairovės strategija. Aš bandau dabar susidaryti tam tikrą paveikslą <clears throat> apie tai, kokia situacija turėtų atrodyti paskelbus atitinkamą publikaciją, manau, kad 13 komisijos pastato e, aukšte reikėtų surenkti skubų susitikimą su komisijos atstovais, nes labai esame nutolę nuo biologinės, e, biologinės vairovės strategijos ir direktyvos tikslų. Tačiau tai, kas iš tiesų įvyko, buvo išpolis <clears throat> surinktas prieš paukščių ir biologinės ir e, buveinių direktyva ir komisija buvo viena e, to išpolio organizatorių e, užuot gynusi paukščių ir buveinių direktyvą, ji to nedarė, nors tokie veiksmai turėtų būti įtraukti į komisijos veiklos rytį. Ar jūs e, pritartumėt e, ir dėja užuot e, <clears throat> gynusi direktyvos nuostato gyvendinimą komisija po publikacijos pasirodymo apie gamtos būklę atitinkamų veiksmų nesijėmė. Noriu paklausti, kokių veiksmų dar ketinate imtis be pažadėto veiksmų plano paskelbimo ir parengimo. Puikiai žinome, kad vien to nepakanka, visi žinome, kad dėl žemės ūkio veiklos biologinė įvairovė mažėja, negalime išsiversti be ūkininkų, tačiau šiuo metu labai sudėtinga yra užsitikrinti jų paramas, siekiant e, biologinį vairovę išsaugoti. Komisijos narys Hauganas e, per artimiausius metus ir mėnesius aš jam uždaviau atitinkamą klausimą, kokiu veiksmu ketinantis, jis pasakė, kad turime palaukti, kol po 21 metų bus patvirtinta nauja žemės ūkio produkcija, e, politikos strategija. Taigi, dar kartą jūsų prašau pasakyti, kokiu veiksmu ketinate imtis ir kaip ketinate įtikinti kolegas komisijoje, kad labai svarbu skubiai imtis veiksmų. Dar vienas pavyzdys atspindintis dabartinę situaciją. Visi sekėme įvykius Lenkijoje su Bielaviežo gire. Noriu tik pagirti Jūs už tos veiksmus, kuriemėtės, tačiau Lenkija reaguoja ir toliau kirzdama mišką, nepaisant komisijos e, pradėtų teisinių procedūrų. Tuo metu, kai tos teisinės procedūros baigsis, didžioji žalos dalis jau vis tiek bus padaryta neatitaisomai. Manau, kad reikia pasitelkti drąsesnę strategiją už tą, kurios iki šiol laikytis ir laikotės. Taigi, dar kartą klausiu, kokiu veiksmu imsitės, koks yra tas netidėliotinų veiksmų planas E, palyginti su įprastu jūsų veiksmų planu. Pone Boilin dabar užduos klausimą. Gūja frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariu vėliau už tai, kad atvyko ir sutinka atsakyti į mūsų klausimus, kadangi aš turiu specifinį ypatingą klausimą susijusi su vandens išteklių tvarkymu. Noriu paklausti, kodėl komisijos nario tarnybos ignoruoja ES piliečių demokratinius pageidavimus ir lūkesčius. 12 metais, gegužės mėnesį, buvo pradėta piliečių iniciatyva surinkus 1,8 milijonus parašų, kurios tikslas yra užtikrinti prieigą prie gerimo vandens apsirūpinimo, neliberalizuojant vandens tiekimo paslaugų 14 metų spalio mėnesį ekonomikos ir sąreikalų komitetas patvirtino nuomonę, kuriame kurioje taip pat atsispindi piliečių lūkesčiai. 15 metų rugsėjai piliečiai patvirtino, pilie, e, parlamentas patvirtino piliečių demokratinius lūkesčius, tačiau komisija ir toliau nieko negirdi. <clears throat> E, sprendžiant šią labai uh, rimtą piliečių e, problemą, e, kurią pristatė ekonomikos socialinių komitetas ir parlamentas, komisija nieko nedaro. E, šis klausimas ypatingai svarbus Airijai, komisijos nari vėlė. Jūsų tarnybos veikia tai taip efektyviai, kad netgi prieš gavusios atitinkamą e, paklausimą iš parlamento, jau žurnalistams išplatino informaciją apie klausimą, į kurį sakoma e, raštu dėl šios temos. Taigi noriu paklausti, kada pradėsite laikytis demokratinių principų, užtikrinsite e, žmogaus teisės, apsirūpinant vandeniu ir mm, užtikrinsite, kad valstybės narėse būtų tinkamai e, administruojamos vandens teikimo paslaugos. Ačiū. Paskutinis koordinatorius yra žalių atstovas ponas Aigaut. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariu už tai, kad e, atvyko į mūsų posėdį. Iš tiesų turiu pasakyti, kad daugiau ar mažiau uh, jūs vadovaujatės instrukcijomis, kurias jums Junkeris e, pateikė <clears throat> kadencijos pradžioje, tuo tarpu e, jūsų įsipareigojimai Junkeriui buvo susiję tik tai su iki šiol jūsų pirmtakų parengtais e, įstatymais, teisės aktais ir įvertinti paukščių ir buveinių direktyvą. Taigi turiu pasakyti, kad jūsų planai nebuvo labai plačių užmojų švelniai tariant, ir nežinau, ar čia e, būtų kuo didžiuotis. Tuo metu pasaulis toliau juda į priekį ir esu šiek tiek nustebęs, kad jūs apie tos pokyčius nekalbate. Paminėsiu du dalykus. Pirmiausia, BGUP reforma kuri yra rengiama, žinome, kad jūsų kolega yra parengęs klausimyną, kurio, e, kurio e, esmė yra sušvelninti uh, žalinimo priemonės bežiupė kontekste ir po to pažiūrėti, kaip bus reaguojama į tai, kad rezultatai nėra pasiekimi jūsų e, pirmtakas dėjo daug pastangų siekdamas, kad e, būtų užtikrintas bežiūpė žalinimas, nesu tikras, kad jūs tęstė jo pradėtus, darbu, jo, pra, jo pradėtus darbus ir e, noriu paminėti, kad bežiūpė žalinimas yra labai svarbus biologinės įvairovės išsaugojimo kontekste ir tikrai norėčiau, kad jūsų atinkami generaliniai direktoratai dėtų čia daugiau pastangų nei per pastaruosius 2,5 metų. Tačiau dar vienas dalykas, jūs visiškai nepaminėjote Dieselgate skandalą galbūt pastebėjote, kad tas skandalas įvyko ir galbūt e, taip pat pastebėjote, kad parlamento tyrimo komitetas yra paskelbęs savo išvadas, kuriuose komisija yra smerkiama dėl neveiklumo ir manau, kad už aplinkos apsaugą atsakingas komisijos narys turėtų rimtai atsižvelgti į E, tokias tyrimo komiteto išvadas. Žinau, kad rengiami pasiūlymai, kaip situaciją pagerinti, tačiau Europos gatvėmis ir keliais važinė dar labai daug taršių automobilių. Taigi, manau, labai svarbu pabrėžti, kad praktiškai nėra vykdomas e, aplinkosauginės inspekcijos jų uh, veiklą. Žinau, kad jūsų pirmtakas e, atitinkamą pasiūlymą buvo parengęs, tačiau tas pasiūlymas buvo nugrūstas į stalčių dėl e, perteklinio reglamentavimo, kaip žinote, tačiau mes puikiai žinome kitą vertus, kad e, taršus automobiliai kenkia žmonių sveikatai. Taigi, kodėl mes negirdime iš jūsų, kad tą pasiūlymą iš stalčiaus vėl ištrauksite? Reikia kovoti tą kovą už piliečių sveikatą ir aš norėčiau, kad e, komisijos narys būtų priešakinės tos kovos linijose. Pone Maginis dabar užduos klausimą. Pirmiausia, noriu padėkoti pirmininkui ir kolegoms už tai, kad leidėte man dabar pasisakyti. Noriu padėkoti komisijos nariui, kad e, atvykote, e, pristatė savo mintis. Noriu pratesti anksčiau, ankstesnio kalbėtojo mintį dėl žemės ūkio Man e, labai daug klausimų ir didelis nerimas kyla dėl žemės ūkio veiklos. Ir e, taip pat didelį nerimą kelia tas priešiškumas tarp ūkininkų ir aplinkosaugininkų. Ūkininkai mums reikalingi, kad aprūpintų mus tiek maistu, tiek ir išsaugotų gamtą. Bei aplinką noriu paraginti uh, visus suinteresuotus subjektus, taip pat ir komisijos struktūras, tą atotrukį sumažinti tarp ūkininkų ir aplinkosaugininkų. Aš daug bendrauju su jaunais ūkininkais ir raginu juos rūpintis tiek aplinką, tiek ir e, vykdyti tiesioginę veiklą. Mes turime priimti atitinkamus sprendimus, negalime daugiau švaistyti laiko, nes e, kuo ilgiau viskas užtrunka, tuo e, tas atotrukis, e, tas pleištas tik gilėja tarp aplinkosaugininkų ir ūkininkų. Aš e, skaičiau neseniai, dabar mačiau vaizdinę medžiagą, dokumentinį filmą apie potvinius ir atoslūgius žmogaus įtakoje gamtai Dabar žmonės yra nusiteikę prieš Europos Sąjungą taip pat ir dėl to, kad mato, jog rūpinasi tik tai didelėmis, stambiamis struktūromis, pamirždama vietos bendruomenė, taip pat ir žvėjų smulkių žvėjų bendruomenės, taigi aš norėčiau, kad ir jų problemas lūkesčius jūs atsižvelgtumėte, aišku, misijos nariai, aš turėsiu išeiti iš posėdžio, tačiau mano padėjėjai įdėmiai išklausys jūsų atsakymų. Ačiū klausimų dar yra ir daugiau, tačiau galbūt dabar galėtumėte atsakyti į iki šiol užduotus. Prašau. Pabandysiu apjungti šios klausimus, nes jie yra susiję. Taigi, Dėl paukščių ir buveinių direktyvos informacija, manau, kad tikslai to veiksmų plano bus susiję pirmiausia su to, kad reikės išvelgti į gautus komentarus ir reikės spręsti svarbiausias bioįvairovės mažėjimo priežastis, kaip minėta mūsų daugumoje pranešimų, daugumoje mūsų ataskaitų, žemės ūkis yra pirmoji priežastis ir svarbiausia priežastis. Apie tai vėliau. Veiksmų planas kalbės apie darmę su ekonominiais socialiniais tikslais. Bus siekiama realizuoti visą potencialą, kaip pasiek, pasiekti sveikos ekosistemos, netgi įtraukiant ir ekonominių sektorių dalyvavimą, nes jau nebegalime toliau palaikyti tokį suskalimą ne tik ne tarp aplinkos ir ūkininkų, bet ir ekonominių ir aplinkos auginių sektorių. Ką mes sakome? Sakome, kad tai yra didžiulis aplinkos auginės iššūkis, bet čia yra taip pat ir ekonominių galimybių dėl kitų šalių įtraukimo. Turiu pasakyti, kad NVO valstybės narės visi yra įtraukti nuo pačio pirmojo žvilgsnio per konsultacijų procesą, rengia, parengiamajame etape. Mano prašymas būtų tas, kad visi, kurie taip aktyviai dalyvavo per konsultacijas, dabar būtų tokie pat aktyvus ir dalyvauti gyvendinime. Reikia siekti, kad valstybės narės visos šalis įgyvendintų veiksmų planą, dėl kurio dar reikia kartu sutarti. Šis e, šiam veiksmų planui vadovaus komisijos narių komanda, pradedant pirmoji vicepirmininku Timermansu, ir jis bus pradėtas gyventi netrukus. Taryba turėtų patvirtinti išvadas e, kažkada birželio mėnesį ir čia Aš norėčiau paklausti, ar parlamentas planuoja bent jau parengti rezoliuciją dėl to veiksmų plano. Žinoma, veiksmų plane mes kalbėsime ir apie kitus dalykus, kurie galbūt nefiguravo per daug esamose direktyvose. Kalbu apie apdulkintojus, apie žalios naujos infrastruktūros strategijos įdėgymą ir išimant e, veiksmų planą netgi iš Natura 2000 sričių, nes bio įvairovės klausimų yra ir ne Natura 2000 vietovėse. Kalbant apie Natura 2000 vietovės, tai čia, žinoma, turime reikalos su saugomomis vietovėmis sausumoje. Tačiau kalbant apie jūrų saugomas vietovės ir reikia suprasti, kad mūsų okeanai turi daugiau negu 65-70 procentų planetos bioįvairovės. Taigi, kai kalbame apie bioįvairovę, nekalbėkime vien tik tai apie sausumą. Reikia atminti mūsų bioįvairovę ir vandenynuose. Kalbant apie Natura 2000 vietovės veiksmų plane, ką noriu pabrėžti, Na, kai kas mano, kad Natura 2000 vietovių identifikavimas yra pakankama. Mes esame identifikavę 20 procentų e, Europos sausumos kaip Natura 2000 vietovės. Tačiau kiek tų vietovių mes tvarkome ir valdome gerai? Atsakymas yra apie 50 procentų, taigi aš netgi nesakyčiau, kad galiu kalbėti apie 20 procentų natūralių tūkstančiai vietovių, o tik apie 10 procentų, kurios yra tvarkomos. Žemės ūkis, tai visose mano minėtose ataskaitose aplinkos e, būklės ataskaitoje, žemės ūkio būklės ataskaitoje. Žemės ūkis yra visuomet pirmoji priežastis. Tačiau, manau, reikia pritarti parlamentarui Maginės. Jeigu norime rasti sprendimus. Išeities taškas yra nepradėti rodyti pirštais. Šiandien ūkininkai yra, yra ir turi būti sprendimo dalis. Jeigu kalbame apie žalingas trašas, tai ne ūkininkai sukūrė tas trašas, tai buvo mokslininkai. Dauguma trašų buvo patvirtintos mūsų Kalbantis su ūkininkais, e, e, kuomet kalbėjau Žemės ūkio forume, aš atvirai pasakiau, kas, kas, dėl ko aš nuogastavau ir aš sakiau, kad kai kalbu apie žemės ūkį, tai neturiu galvoje, kad visas žemės ūkis yra kengsmingas. Yra ir geros praktikos, ir e, žalingos praktikos mūsų žemės ūkėje. Mano nuomonė, neturėtume toliau subsidijuoti žalingą praktiką, o turėtume teikti paskaitas, dėkti gerą praktiką. Aš mėliau subsidijuočiau gerą praktiką, o ne ir toliau subsidijuočiau žalingą, žalingus darbus. Taip, mes apie tai kalbame ir bendradavome su kolega Filu Hoganu, kuris supranta, kokia yra problema. Vienu metu jis buvo aplinkos ministras savo šalyje, todėl jis puikiai žino aplinkosaugos problemas. Mes sutarėme, kad reikia įtraukti ūkininkus, žemės ūkį. Negalima parengti veiksmų planas, plano, kuris nekalbėtų apie svarbiausias bioįvairovės praradimo priežastis pavasarinė medžioklė, aš nepasisakau už tokią medžioklę. Iš tiesų, šiemet pirmą kartą mums pavyko e, parengti moratoriumą, e, netgi toje šalyje, kurią pažįstu geriausiai, tačiau esu nusivylęs, kad tuo pat metu, kai buvo kalbama apie E, balandžių, kurie medžiojami e, pavasariais. Nedaug jų mes sumedžiojame, bet jų milijonais yra sumedžiojama rudenį. Ir aš nesprantu, kodėl mums reikia, nors reikėtų sustabdyti medžioklę pavasarį, bet mes negalime sustabdyti, nutraukti tų rūšių medžioklės rudenį dėl gamtos būklės ir 13 aukšto, dėl ko procesas užtruko ilgiau, taip, jis užtruko ilgiau, nepamirškime, kad kai pradėjome konsultacijas, mes mažiausiai tikėjomės, kad mes bent jau tikėjomės, kad bus įnašo gero iš priečių pusės, tačiau nepamirškime, kad tai ko gero buvo didžiausias konsultacijų procesas visais laikais. Vien iš piliečių gavome apie 500 tūkstančių elektroninių laiškų, nepaminėti, neminint jau laiškų, kuriuos gavome iš valstybių narių, atskirų ministrų, nevyriausybinių organizacijų, parlamentarų. Taigi, žinoma, mes norėjome, kad tai būtų išsami gera konsultacija, ji buvo didelė, platesnė negu tikėjomės, tačiau mums pavyko su jas sudaroti ir dabar E, einame prie galtinio tikslo, tai yra parengti veiksmų planą. Beje, veiksmų planas pagal mano įgaliojimas nebuvo numatytas. Aš te galiu pasakyti, kad mes nuėjome netgi toliau, negu leido mano įgaliojimą. Aš galėjau pasakyti, mes nekeičiame direktyvų, jos atitinka joms keliamas tikslus ir viskas taškas. Tačiau mes norėjome būti aktyvesni, taigi pasiūlėme parengti veiksmų planą taip pat. žūrinis langas, na, mes pasirinkome tą tokį langą, jo mėlyno lango įvaizdį mūsų, kaip mūsų logotipą konferencijai. Tai yra vienas šiuo atveju, kai gamta pati nekoja gamtą. Kai dėl Belovežo gyrios, tai turiu pasakyti, kad yra vykdoma pažinimo procedūra Tačiau ministras neseniai mane informavo, atsiuntęs laišką, kad jie pakeitė valdymo planą ir ketina pradėti daugiau kirsti miško. Taip pat pradėjome gauti daugiau e, pranešimų iš nevyriausybinių organizacijų remiančių tokius veiksmus. Ir aš iš karto parašiau laišką ministrui, paprašiau nedelsiant sustabdyti miško kirtimą. Turiu pasakyti, kad mes pasiūlėme pakeisti jų veiksmų planą, tačiau tuos, to pasiūlymų nepasinaudota. Ir mes dabar eisime kitus žingsnius, darysime kitus žingsnius pagal pažinimo procedūrą. dėl vandens. Komisijos pozicija šiuo klausimu labai aiški ir aiškiai buvo išsakyta ne vieną kartą, man atsakant parlamento klausimus, kuriuos pateikė šio parlamento nariai ir raštu ministrui Simonui Koviniai ir neseniai žodžių kalbant parlamento komitete. Todėl Detaliau apie tai nekalbėsiu dabar. Airijos parlamento reikalas ir vyriausybės reikalas imti žingsnių laikantis ES teisės. Visų pirma, reikia laikytis principo, kad turi būti išieškoti kaštai ir mokėtų teršėjas. Ir, kaip minėjau, aš jau esu atsakęs į panos Boilen laišką šiuo klausimu šią savaitę. Daugiau neturiu ką pasakyti, tai galiu pasakyti, kad Europos ambutsmenės taip pat šiuo metu vertina šį dalyką ir, aišku, aš gerbsiu jos tyrimo e, rezultatą. Aš daviau nurodymus visiems savo darbuotojams remti ombudsmenės tyrimą. Toliau dėl to, ar mano darbas buvo lengvas ar ne, na, nenorėčiau su tos dėl e, bendros žemės ūkio politikos reformos. Taip, mes norėtume dalyvauti šioje reformoje. E, ja rengia Hoganas. Jau yra įvyko diskusijų tarp kolegų mano kabinete ir Hogano kabineto kolegų, taip pat tarp mūsų tarnybų komentaras, kad mano pirmtakas darė viską, kad BŽUP būtų žalia. Mm, taip, šiandien ką mes sakome yra, kad iš esmės e, e, BŽUP žalinimas, na, nedavė rezultato. Ir aš turiu pratesti tai, ką darė mano pirmdakas ir toliau siekti e, BŽUP žalinimą. Aš tikiuosi, kad į tai bus atsižvelgta ir mums reikės jūsų paramos taip pat. Negalime um, leisti, kad būtų parlamentas ir taryba susiskalę šiais klausimais. Dėl dieselgate, taip, mes ir labai rimtai tai žiūrime. Geresnio oro kokybės siekių kontekste, kaip aš minėjau anksčiau, blogas oras, oro tarša yra nematomas žudikas, tai rūpi, rūpi visuomenė ir mūsų tikslai, siek, tikslai yra sumažinti poveikį per pus iki 30 metų. Galėčiau paminėti kai kurios punktus pagal programą Švaresnis oras Europai, galiu paminėti direktyvą, kuri buvo patvirtinta praeitais metais, reikia pradėti ją gyvendinti. Galiu paminėti MCP direktyvą, patvirtinta 15 metais Ir faktas, kad mes dabar rengiame LCP direktyvą taip pat reiškia, kad pradėjome seriją dialogų su valstybės narėmis. Pradėjome tokį dialogą su Airija ir tikimės pradėti kitus dialogus su Luksemburgu ir Vengrija, siekiant užtikrinti atitikti ir veiksmų, veiksmus šioje srityje. Taip pat dirbame su pirmininkaujančia Malta dėl Goten, Gotenburgo protokolo ratifikavimo. Tai yra protokolas dėl emisijų trečiosiuose šalyse. Kai dėl aplinkosauginių inspekcijų, tai visa tai yra darbo atvarkėje kartu su teisingumo panaudojimu. Tai yra mūsų dėmesio srityje taip pat. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pridėti prie to, ką sakė ponia Maginės, kad mes kalbėsime taip pat apie žininkystės poveikį. Dėl vandens ir airijos taip pat noriu pasakyti, kad vienas iš mūsų kolegų direktorius domė, ėjo, e, vyko į Airijos parlamentą e, ir diskusija ten vyko apie 2,5 valandos, taigi mes ir toliau e, kalbame tiesiogiai su Airija taip pat. Atsiprašau, komisarė. Buvo konkretus klausimas, kurį uždavėme. Komisija jau ilgai darsa nepateikė atsakymą jau daugiau kaip metus. Taip, dėl piliečių iniciatyvos, dėl galimybės gauti vandens. Man atrodo, apie milijonas parašų buvo pateikta. Čia taip pat dirbama yra su šiuo klausimu. Kolegė jau pradėjo svarstyti šį klausimą prieš 7-8 savaitės. Well, thank you. No, we move on with other colleagues. Dėkoju kiti kolegos Ramona. Ačiū pirmininkė. Dėkoju komisijos nariui, dėkoju, kad atvykote šiandieną. Aš iš ankstesnių kalbėtojų girdėjau tai, kad buvo minėta, jog reikalinga užpildyti spragą tarp ūkininkavimo ir ek ekologijos. Aš manau, kad mūsų komisijos ir parlamento iššūkis yra užpildyti ir dar vieną spragą. Ir jūs tai minėjote, tai yra spraga tarp aplinkosaugos ir pramonės. Nes manau, kad šia prasme tos paskatos, kurias matome ekologijoje, kuriant naujas darbo vietą, žalinant ekonomiką, BVP augimą, skatinant. Tai yra labai svarbus ekologijos postumis ekonomikai ir pramonė. Taigi šią prasme žiedinė ekonomika yra labai svarbi ir tai yra dalis to, ką aš komentuoju. Būtent kalba ne tik apie žaliavų išgavimą, kas, kurių yra nedaug ir tai kainuoja pinigų ir jų, jų Europoje iš vis yra labai mažai. Taigi reikia žaliavas išgauti iš atliekų ir taip pat ieškoti kur kas tvaresnių gamybinių ciklų ir skatinti tokius produktus, kurie yra tvarūs iš pat pradžių. Uh, Jūs taip pat palėtėte tai pradžioje ir kalbėjote apie tai, kad kitą savaitę Strasbūrė bus e, pristatyta parlamento nuomonė dėl žiedinės ekonomikos ir atliekų direktyvos. Ir aš norėčiau štai ką pasakyti komisijos nariai. Manau, kad e, tai, kad parlamentas e, tvirtins savo nuomonę dėl atliekų direktyvos, tai čia nėra tik tai jau pasiektas tikslas, tai yra tik tai pradžia siekiant žiedinės ekonomikos, tai yra atspirties taškas, kuriam reikia pritarti ir tomis nuostomis, kurios yra veiksmų plane. Jūs anksčiau kalbėjote apie tam tikrus veiksmus ir aš norėčiau priminti kelis. Pirmiausia, tai yra pla, pla, plasmasė strategija. Čia yra kvesionuojamas labai, kvesionuojama labai jautri medžiaga plastmasė, ji dažnai minima ir kalbame apie jūrų taršą plastmasę, bet nepamirškime, kad yra labai sudėtinga ir ap, perdirbti plastmasę. Taigi plastmasės pramonė pati pasisako už investicijas į biologinę plastmasę. Ir aš manau, kad reikalinga plasmasės strategija, ne vien tik komunikatas, reikalingi teisėkuros pasiūlymai pirmame etape. Kitas dalykas, jūs kalbėjote apie tai, kad būtų galima panaudo, gal, galimas antrinis vandens panaudojimas uh, žemės ūkyje iš vandeningųjų sluoksnių. Ir aš tikiuosi, kad iki metų pabaigos jūs e, tikimės pateiksite šį pasiūlymą iki vasaros pertraukos. Taigi aš pritariu jūsų požiūrį, nes manau, kad e, tam tikri gandai rodo, kad ši direktyva nėra aktuali daugeliu valstybių narių, jį laikoma antrarūšė, bet priešingai aš manau, kad e, jeigu norime veiksmingai naudoti išteklius, tai direktyva dėl vandens antrinio panaudojimo turi būti skatinama ir priimama, kuo galima greičiau. Ir pabaigai norėčiau dar išsakyti prašymą ir siūlymą. Aš labai norėčiau, kad jūs daugiau kalbėtumėte apie investicijas komisijos nariai, nes jeigu tas perinamasis laikotarpis turi būti paremiamas ir jeigu egzistuoja du greičiai Europoje, tai mes turime tom šalims, kurios atsilieka, leisti remti tuos projektus. Tai reiškia reikalingos investicijos infrastruktūra tose šalyse ir aš tikiuosi, kad jūs irgi prie to prisidėsite, nebejoju. Ačiū, ponia Šuica. Ačiū. Aš turiu klausimą, labai konkretų klausimą, kurį norėčiau užduoti ponui Velė. Uh, nes jis yra atsakingas už jūrų, oro ir aplinkos apsaugą. Ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į Kroatiją. Tai yra ES valstybė narė, kuri atitinka visus kriterijus su, su aplinkos sauga. Tačiau me, mums kilo problemų dėl kaiminių šalių, kadangi dėl to, kad jie nesilaiko aplinkosaugos nuostatų, kruatai dėl to kenčia. Ir norėčiau konkrečiai paminėti Bozanski Brod e, perdirbimo įmonę, naftos perdirbimo įmonę, kur tikrai labai taršiamas oras, oras, kurį įkvepia kruatai gyvenantis kitoje upės pusėje. Tai yra taip pat ir atliekos, kurios išmetos, išmetamos Albanijoje, patenka į vandens telkinius ir taip pat iš Adrijos jūros yra išgaunama nafta labai intensyviai ir mes kruatai dėl to konkrečiai kenčiame. Ir tai, ką kas yra sakoma Balio konvencijoje, Barcelonos konvencijoje ir kitose direktyvose, kurios yra priimtos dėl taršos kontrolės, tai kaip būtų galima, kaip komisija galėtų pasirūpinti, kad šalis kandidatė, jeigu ji nori tokia išlikti, laikytųsi kur kas griežčiau visų tų konvencijų ir nuostatų susijusių su aplinkosauga. Dėkoju. Gezina. Thank you very much, Alina. Much, Ačiū komisijos nariai, kad atvykote ir norėčiau, nenustebinsiu tikriausiai jūsų, kad turiu klausimų susijusių su vandenynais, visuomet turiu klausimų susijusių su vandenynais, tai dėkoju už, tai, už tą komunikatą dėl vandenynų valdymo, tai yra labai svarbu ir jūs e, reikalaujate globaliu, globalaus vandeninų erdvės planavimo plano. Tai yra puiku ir Horizontas 2020 programoje yra irgi tam tikra vandeninų vizija. Galėsime remti mokslinės žinias labiau vandenynų tyrinėjimo srityje. Dar vienas klausimas dėl vandenų valdy, valdymo. Ar jūs nemanote, bet nors žinau gal jūsų atsakymą, ar nemanote, kad būtų gerai toliau plėtoti ir panaudoti žvinkystės komitetą ir įsteigti tokį marę komitetą, kuris būtų atsakingas už jūras ir vandenynus. Kitas klausimas dėl vandenynų. Ar vandenynų tema yra aptariama susitikimuose su kolegomis komisarais, ar gal kokia yra speciali darbo grupė vandeninų klausimų, nes tai yra klausimas, kuris patenka į kelių komisarų portfelį. Taigi, kaip yra dirbama vandeninų klausimų komitete, komisijoje. Kitas dalykas - mikroplastmasė. Mes kalbėjome apie plastmasę anksčiau, o mikroplastmasė irgi yra labai aktuali problema ir upėse, ir vandeninuose, jos surandama ir žuvyse. Paukščiai praryja e, tokios plastmasės. Ar yra kokiu tai strategijų numatyta, kaip būtų galima kovoti su mikroplastmasės naudojimu, tai yra ir iš batų, ir, ir padangų, ir drabužių e, išgaunama ta bio E, mikroplastmasė. Yra kokių tai planų, kaip sumažinti mikroplastmasės naudojimą. Ačiū. Gezinai, ponas Ek. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū komisijos nariui už atvykimą per pastarosiamis dienomis labai daug Informacijos gavome apie įvairių šiukšlių išplovimą į įvairių šalių Vokietijos, Nyderlandų, Prancūzijos pakrantės. Mokslininkai iš jau nesutarė, kas e, tiksliau kalbėtas kalba apie banginių išplaukimą į krantą. Ir daug yra įvairių teorijų apie šio reiškinio priežastis Viena iš teorijų yra ta susijusi su banginių skrandžiuose rastais e, rastomis plastiko dalimis ir tinklų, žvėjų tinklų liekanomis. Taip pat kalbama ir apie e, karinio laivyno naudojamus naudojama technika, garso technika, kuri suklaidina banginių orientavimasi vandenyne. Ar komisija ketina šį reiškinį ištirti, taip pat e, karlavino keliamą triukšmą. Davės klausimas susijęs su rūšių įvairovės išsaugojimu. Jūs nekartą kalbėjote, kad jums labai svarbu išsaugoti rūšių įvairovę. Banginių populiacija šiuo metu yra atsigavusi, toliau, tačiau toli gražu dar nėra tokia gausi, kaip pageidautume, ar komisija ketina imtis kokiu nors priemonių prieš Japonijos taikomą banginių medžioklę ir tas masinės banginių žudynės Farerų salose. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nary, kad atvykote, mes turime pašvesti, nes ne, bent jau vienas geras dalykas buvo paminėtas dėl to Belovėžo girios Lenkijoje. Jūs sakėte, kad bus pradėtos pažeidimų procedūros ir tiek daug žmonių žino apie šią problemą, tai aš manau, kad reiktų pašvesti, kad jūs kažką pasakėte labai realaus, ne tik žadėjote. Ir dabar, grįžtant prie karštesnių klausimų, tai, ką sakė Simona, dėl plasmasės strategijos, ne tik, kad komunikatas būtų parengtas, bet kažkokia tai teisinė priemonė pasiūlyta. Apie tai jau kalbama gan ilgai, aš tam pritarčiau. Ir dar vienas klausimas, į kurį dar neatsakėte. Dėl to, dėl to, kokia yra jūsų teisinė prievolė imtis priemonių dėl plasmasinių maišelių. Jūs privalote ant plasmasinių maišelių reikalauti, kad būtų spausdinama informacija, įspėjimas apie tai, kad nenaud... kenksminga juos naudoti. Ir jūs privalote tą daryti. Ir dabar čia aktualus ir kitas dalykas Dėl kontaktų su deguonim e, įrančios medžiagos. Tai čia reikia tikrai atlikti labai aišku tyrimą dėl tokių medžiagų. Aš tik tai žinau, kad jas reikia uždrausti. Ir mes dabar, ką lauksime, kol ta plastmasė pasidengs čia visur, visa, visam žemės ūkiai. Ta mikroplasmasė tokiu būdu tik pateks į į mūsų dirbožėmį ir reikia kuo galima greičiau įgyvendinti tas priemonės ir tikiuosi aiškaus atsakymo iš jūsų. Tikiuosi įgauti kuo galima greičiau. Ačiū. Ponas Farija. Ačiū komisijos nariai, kad atvykote. Mhm. Aš norėjau kalbėti apie vandeninų valdymo strategiją, kadangi esu pranešėjęs, bet tas klausimas jau buvo pakomentuotas ir jūs labai tinkamai tikrai išdėstėte tą poziciją. Dar turiu vieną klausimą, kurį norėčiau užduoti. Kalbėsiu portugališkai. Taigi, komisijos nariai, jūs žinote, kad keli kil kilometrai nuo Portugalijos sienos yra branduolinių atliekų saugykla Ispanijoje ir su Portugalija nebuvo konsultuojamasi, kai buvo tas savartinas steigiamas. Ir taip pat Ispanijos vyriausybė ketina atidaryti naują branduolinę jėgainę Vaburgus, tai yra šalia Doro baseino Duro upės baseino ir ši upė įteka į jūrą Porto mieste ir yra kelios kitos um, upės visai netoli Portugalijos sienos. Taigi, Salamankoje taip pat um, ketinama kasyklas tyrinėti ir urano išgavimo uh, planas yra parengtas. Taigi, Portugalijos, pavyzdžiui, institucijos nebuvo visiškai apie tai informuotos ir 2001 metų direktyva numato tam tikras priemonės. Aš manau, kad tokiu būdu ESPO konvencija yra pažydžiama dėl aplinkosaugos poveikio vertinimo gyvendant tarp valstybinius projektus ir akivaizdu, kad tai yra toks atvejis, kalbant apie tos tris Ispanijoje gyvenimus projektus. Ir kitą šeštadienį kovo 11, šeštadienį kovo 11 dieną mes minėsime Fukushimos nelaimės metinės. Taigi, komisijos nariai, labai norėčiau, kad jūs pasakytumėte, jo komisija darys viską, kad valstybės narės laikytųsi savo įsipareigojimų ir tikiuosi, kad jūs pradėsite pažeidimų procedūrą. Tuo atveju, kai valstybės narės nesilaiko teisės aktų, norėčiau paklausti komisijos, kas yra daroma dėl tokių uh, teisės aktų pažeidimų. Ir norėčiau sužinoti, ar ispanai tikisi direktyvos dėl aplinkosaugos vertinimo, padarinių vertinimo. Mes, manau, turime reikalauti, kad Ispanija informuotų komisiją apie tokius projektus. Dėkoju. Yra ir kitų parlamentinės veiklos priemonių, galima užduoti klausimą komisijai, į kurį atsakoma raštu, nebūtina mūsų laiko naudoti. Ponai, parniau žodis, labai trumpai du klausimai. Pirmasis susijęs su tuo, apie ką kalbėjo ir kolegė Bonafė, kuri yra pranešėja dėl žiedinės ekonomikos direktyvos. Noriu pasakyti, kad jūs buvote teisus, tai yra labai rimtas iššūkis ekonominių paradigmų pakeitimas. Aš noriu paminėti maisto švaistimą, apie kurį nekalbėjote. Komitete buvo pateiktas pakeitimas, kurio uh, užkirstas kelias maisto produktų švaistimui šiuo metu per metus 89 milijonai tonų Europoje maisto išvaistoma, jeigu niekas nesikeis iki 20 metų, tas e, kiekis padidės iki 120 milijonų tonų. Taigi komitete mes patvirtiname atitinkamą pakeitimą ir aš norėčiau, kad jį būtų atsižvelgta trilogė, nes e, šios temos niekuomet nebuvo imtasi. Dar vienas klausimas. Jūs paprašėte penkių šalių parengti programą, pagal kurią būtų mažinamas azoto dioksido išmetamas kiekis į aplinką, tačiau Prancūzija, Vokietija, Italija ir Ispanija bei Junktinė karalystė Jose per pastarusius mėnesius taršos lygis smarkiai išaugo, todėl reikia skubos tvarka imtis e, šio klausimo ir galbūt pritaikyti minėtoms šalims atitinkamas sankcijas už tai, kad jos nesima taršos mažinimo veiksmų. Pone Gutenland. Ačiū. Žinau, kad laiko liko nedaug, kadangi Simona Bonafė uždavė labai gerą klausimą dėl žiedinės ekonomikos, manau, reikia įtraukti šį klausimą į e, bendrą komisijos veiklą platesnė prasme. Tačiau labai trumpai norėčiau paminėti e, Europoje mirštančias ir kitur pasaulyje bites, nekartą šį klausimą esu iškėlusi ir noriu sužinoti komisijos nuomonę apie tai, kaip reikia spręsti šią problemą, kurios priežasčių yra daug, viena iš jų yra pesticidų naudojimas. Privalome užtikrinti galimybę bitėms išlikti, taigi norėčiau šio klausimą išgirti jūsų minčių. Taip pat uh, uh, dėl alyvpalmių aliejaus uh, norėčiau išgirsti jūsų klausimą. Miškų naikinimo kontekste, kaip žinote, alyvpalmių aliejus yra naudojamas tiek maisto gamyboje, tiek ir biodegalus gaminant, kokiu veiksmu ketina komisija imtis tam, kad alyvpalmių aliejus gamyba būtų aplinkosauginių požiūrių palankesnė e, nei šiuo metu ir kaip komisija ketino užtikrinti, kad alif palmelėjus nebūtų naudojamas maistų ir biologinių biodegalų gamybai. Garsyje dabar. Ačiū, kadangi laiko turime labai nedaug. Kalbėti yra nutraukiama, tačiau pirmininkė prašo tęsti. Laiko turime nedaug, ponė pirmininkė. Ar galiu užduoti savo klausimą? Du konkrečius klausimus komisijos nariui. Pirmasis apie klimato kaitos mažimo tikslus. Komisija pateikė pasiūlymą iš kurio matome, kad per tam tikrą komisijos nustatytą laikotarpį ir toliau ketinama importuoti fosforų trašas ir fosforitus iš Maroko. Galbūt yra kokiu nors būdu apriboti tą importą. Taip pat apie fosforo naudojimą trašose mes siūlome labiau daugiau naudoti e, organinės trašas, siekiant mažinti nitratų naudojimą. Kokių galimybių matote siekiant šio tikslo būtent mažinti cheminių trašų naudojimą ir daugiau naudoti organinės trašas arba jų naudojimą skatinti. Ačiū labai. Ačiū ponai Surinio, ačiū komisijos nariai. 2016 buvo patvirtintas atitinkamas veiksmų planas, kuriame parašyta, kad ES teritorijoje yra 86 sustabdytos, tačiau dar neišmontuotos brandolinės jėgainės, daugiau nei pusė naudojimų jėgainių atominių Europoje yra pasenusios šiuo metu 100, 100 km atstumu nuo Portugalijos sienos yra pastatyta atitinkama veikianti Ispanijos brandalinė jėgainė, kila problemų dėl jos brandalinių atliekų naudojimo. Aš e, siūlau komisijos nariui parengti bendrą planą Europoje, visos ES mastu, kuris galiotų visoms branduolėms jėgainėms, kurių galiojimo laikas, naudojimo laikas baigėsi. Kokia būtų jūsų nuomonė apie tai komisijos nariai, ponui Kaputo žodis. Ačiū komisijos nariui, ačiū pirmininkai už suteiktą žodį, dėkoju komisijos nariui, kad atvyko su mumis pasikeisti nuomonėmis, nenoriu kartoti jau kolegų užduotų klausimų, pavyzdžiui, apie kadmį. Simonė kalbėjo ir apie žiedinę ekonomiką, taip pat Taigi mano klausimas, jūs tik trumpai minėjote oro taršą. Tiek patalpų viduje, tiek išorėje. Oro tarša, manau, gal kelia vieną iš didžiausių grėsmių žmonių sveikatai. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis 6 milijonai žmonių miršta, pirmiausiai daugiausiai vaikų dėl oro taršos taip pat e, jų vystimas susulėtėja. Manau, kad reikėtų įvertinti e, ES teisės aktus, nacionalinės teisės aktus, kuris būtų galima mažinti oro taršą. Ar komisija yra susipažinusi su Pasaulio sveikatos organizacijos atitinkama ataskaita? Po šios ataskaitos pristatymo ar komisija iš naujo įvertino savo ateities prognozes galiojančias teisės aktus ir galbūt reikėtų kai kuriuos iš jų pakeisti. Kitas klausimas. Ačiū, ponė pirmininkė, labai greitai ir trumpai. Ir galbūt vienas pastebėjimas ir du klausimai susijęs su to komentaru. Klausimas apie veiksmų planą, jo įgyvendinimą skirtą paukščių ir buveinių direktyvai. Teigite, kad šią direktyvą reikia geriau gyvendyti, tam reikia naujo veiksmų plano, kurio rengimas yra šiek tiek užtrukęs. Noriu pastebėti, kad šis veiksmų planas turėtų netapti biurokratinė kliūtimi siekiant įgyvendinti direktyvą užsibrėžtus tikslus. Jūsų manimo, ar tas veiksmų planas padės įgyvendinti direktyvos nuostatas, ar jis bus naudingas užsibrieštiems tikslams ir kaip galima iškirsti kelią, kad tie tikslai nebūtų sušvelninti. Parlamentas uh, E, minėjote, kad galėtų patvirtinti rezoliuciją. Ar iš tiesų reikia jums tokio e, signalo iš parlamento apie tai, kad mes palaikome tam tikrą pasirinktą kursą, ar jums reikalinga ta parlamento rezoliucija? Dar klausimas apie e, vandentvarką, aprūpinimą vandeniu. Komisijos pirmininkas Junkeris yra pasakęs, kad Turime imtis teisėkuros veiksmų ekonomikos srityje. Manau, kad vanduo yra viena iš tų sričių, kurioje reikia imtis iniciatyvų. Piliečiai jau yra atitinkamų iniciatyvų ėmėsi. Ar planuojate konkrečius kokius nors veiksmus, teisėkuros veiksmus siekiant išsaugoti E, vandens išteklius. Ačiū kolegoms, e, komisijos nariai. Daug klausimams buvo užduota, didelis susidomėjimas pareikštas. Nemanau, kad sugebėsite atsakyti į, į visus klausimus, tačiau kaip ir per ankstesnius susitikimus galbūt rasime būdų pateikti kolegoms atsakymus į jų klausimus kitaip, bet kokiu atveju Dabar suteiksiu Jums galutinį žodį, jeigu galėtumėte trumpai apibendrinti visą diskusijos eigą. Aš e, pamėginsiu atsakyti daugumą klausimų, jeigu neatsakysiu, tai atsiųsiu atsakymus raštu į tos klausimus, į kuriuos negalėjau atsakyti. Bonafė klausimą atsakydamas noriu paminėti, jog sutinku, kad turėtume nepamiršti aplinkosaugos e, žiedinės ekonomikas kontekste ir būtent e, šiame kontekste galime spręsti tiek aplinkosaugos, tiek ekonominės problemas, kalbant apie aplinkosaugos santykis su ekonomika, turime pakankamai įrodymų, kad e, ekologinis sektorius yra sveikas e, ekonomikos e, žalesis sektorius buvo atspariausias ekonomikos kriziai ir e, jame tiek pajamos, tiek darbo vietų skaičius didėjo, tuo tarpu kitose sektoriuose tuo pačiu metu mažėjo. Kalbant apie Noriu dar paminėti, kad mes e, nekantrai laukime kitos savaitės plenarnės sesijos Strasbūrė, kurioje taip pat dalyvausiu e, plastiko atliekų tvarkymo strategiją. Mes labai rimtai šį klausimą vertiname ne tik ES lygių, tačiau taip pat ir tarptautiniu lygių asmeniškai. Dalyvavau viename iš didžiojo septintuko pasitarimų sustikimo aplinkosaugos tema ir uh, Mano pastangomis tas klausimas buvo įtrauktas į darbo tvarkę, plastiko klausimai buvo e, G20 taip pat svarstomi, kalbant apie jūrų taršą, taip pat ir e, kalbant apie žiedinį ekonomiką, e, nepamirštame ir kitus ryšių, tokių kaip chemikalų naudojimas. Plastic Europe iniciatyvą jūs minėjote, aš manau, kad e, ši organizacija tikrai yra labai e, svarbi, mums padeda gyveninant įvairias iniciatyvas. Kalbant apie vandens pakartotinį naudojimą, tai yra taip pat mums labai svarbi tema, nes e, žiedinės ekonomikos esmė yra kuo veiksmingesnis išteklių panaudojimas. Vanduo yra vienas iš svarbiausių mūsų planetos išteklių, taip pat ir mūsų ekonominių išteklių. Taigi mes šį klausimą ir šią iniciatyvą vertinsime kaip vieną iš svarbiausių. Simona minėjo ir kitas iniciatyvas. Aš galiu paminėti, kad komisijos 2010-2017 metų veiklos programoje yra minimos kelios labai gerai vertinamos iniciatyvos. Plastiko strategija yra viena iš jų, jos esmė yra plastiko atliekų perdirbimas ir pakartotinis panaudojimas, taip pat e, plastiko e, e, patekimo į maisto produktų grandinę, į kitas sritis problemos sprendimas. Vienas jos iniciatyvų tai yra <clears throat> cheminių medžiagų ir e, atliekų sąsoje, siekiant užtikrinti, e, kad e, cheminės atlikos būtų netoksiškai perdirbamos, mes ir toliau vertiname žiedinės ekonomikos srityje pasiektą pažangą siekdami nustatyti minimalius kiekybinius perdirbamo pakartotinai panaudojimo vandens standartus, taip pat ir atsižvelgiant į 2013 metų piliečių iniciatyvos e, nuostatas ir teikiamus pasiūlymus, e, tiek būtų atsakymų, į kitus atsakysiu vėliau. E, Simona kalbėjo ir apie investicijas. Aš galiu pasakyti, kad didelė dalis strateginių investicijų fondo lėšų yra skirta finansuoti projektams susijusiams su e, ekonomikos žalinimu 650 milijonų e, eurų yra skirta skatinti e, žiediniai ekonomikai, pramonės projektų kontekste investicijų bankas, kiti bankai taip pat turėtų teikti finansavimą skirtą žalinimui žiedinės ekonomikos kontekste, kalbant apie Kroatiją, iš tiesų nemažai sunkumų ir problemų ten patiriame tarp valstybinių mastų, pasienio regionuose, kai kurių problemų kyla netgi tarp dviejų ar trijų e, šalių. E, kitos problemos kyla tarp ES valstybių narių ir ne valstybių narių. Įgyvendinant e, strateginės politikos sprendimus. <clears throat> Manau, kad reikėtų tęsti pradėtas diskusijas, siekiant įspręsti konkrečias problemas, tos diskusijos yra prasidėjusios. Johannes Han dalyvauja šių problemų sprendimuose. Gezinė minėjo žuvininkystės ir jūrų generalinių direktoratų tarpusavio bendradarbiavimo galimybės. Marė generalinis direktoratas mano darbo pradžioje 80 procentų skiria savo laiko žuvininkystė ir 20 procentų jūrų ir vandeninų politikai. Aš šią proporciją e, nuo pat pradžių siekiu apversti aukštinkojomis, kad 80 procentų būtų skiriama vandeninams ir jūroms ir 20 procentų žuvininkystė. Marė generalinio direktorato veikloje. Kalbant apie komisijos e, kolegijoje veikiančią darbo grupę. Noriu pasakyti, kad visų kitų komisijos narių veiklos rytis yra susijusios su vandenynais, ar kalbėtume apie klimato kaitą, puikiai suprantame, kad būtent vandenynams tenka reguliatoriaus vaidmuo, e, kalbant apie kovą su klimato kaita, taip pat biologinė įvairovė yra labai svarbi ir maisto pramonė, ne tik žemės ūkis maitina mūsų planetą, tačiau taip pat ir vandenynai įneša svarų indėlį. Todėl e, turime ir Arktis politikos kontekste gyveninti įvairias su vandeninai susijusias iniciatyvas. Federika Mogherini tą daro atsižvelgdama į Arktis regioną ir vandenynų daroma išorinį poveikį, kalbant apie plastiko mikroatliekas. Šis klausimas taip pat yra labai svarbus, kai kurios valstybės narės ėmėsi vienušališkų veiksmų šią problemą spręsdamos. Mes dar labai apdairiai elgėmės, pradėjome įgyveninti kai kurios tyrimus <clears throat> ir Mm, manau, kad mūsų pozicija tikrai bus matoma. Artimiausių metų pristatysime plastiko atlikų tvarkymo strategiją. Tačiau yra ir kitų klausimų dar, kurie taip pat labai svarbus. Pavyzdžiui, dulkės, kurias palieka automobilių padangos ant mūsų kelių, kelia dar didesnį grėsmę nei plastiko mikroatlikos. banginių e, išplaukimas į krantą ir biologinė įvairovė. Iš tiesų turiu pasakyti, kad šiuo metu mūsų žinios apie vandeninus yra tikrai labai mažos. Taip pat nedaug žinome ir apie vandeninų biologinę įvairovę, kai kurie dalykai, kurie e, įvyksta ant kranto, yra paaiškinami galbūt nedelsiant, tačiau įvykiai reiškiniai vandeninose mes e, juose beveik nesusigaudome, nes kuomet, e, pavyzdžiui, lėktuvas sudūšta <clears throat> e, sausumoje, tai pasitelkę geolokacinės sistemas mes jį galime per kelias minutės atrasti, tačiau kai lėktuvas sudūšta vandeninio, jo paaiškos užtrunka labai ilgai. Panašu, kad banginių išplaukimas į krantą tampa vis dažnesnių reiškinių, galbūt dėl taršos, galbūt dėl e, karinio laivyno naudojimų sonarų keliamo e, triukšmo, tačiau turime daugiau investuoti į vandenynų pažinimą. Kalbant apie Japonijos vykdomą banginių medžioklė. Kiekvieną kartą lankydamasis Japonijoje aš labai aiškiai ES poziciją šio klausimu pristatau. Nu, kalbant apie miškų kirtimą Lenkijoje, šis klausimas nekarta buvo užduotas, ko dar nepaminėjau. Tai yra informacija apie tai, kad ELF generalinis direktoratas yra pasiuntęs savo delegaciją, kad jis savo akimis įsitikintų, E, kokia yra padėtis Belavėžo gyrėje ir mūsų delegacija nuvyko Lenkiją tuo pačiu metu kaip ir UNESCO delegacija, išvados buvo tos pačios dėl plastikinių maišelių, Danielis jau paaiškino, kad e, direktyva jau yra patvirtinta, e, tačiau dabar esame nusprendę ir toliau tęsti pradėtus darbus, nors direktyva buvo patvirtinta jau 15 metais, jos nuostatas kai kurios valstybės narės įgyvendina, tačiau mes e, šio klausimo nepametame iš akių ir toliau Farija kalbėjo apie tarp valstybinius konfliktus, kurie kyla, tačiau žinau, kad il Armaras e, atveju brandolinės jėgainės. E, e, komisijos pirmininkas Junkeris netgi tarpininkavo tam tikriams susitikimus tarp Portugalijos ir Ispanijos atstovų. Šią problemą sprendžiant, tikiuosi, kad problemos sprendimą rasime, tačiau bet kokiu atveju manau, kad visi pralaikytis jas po konvencijos nuostatų. Dar tęsiant e, apie brandolinės atliekas, komisija. Mm E, ragina, kad būtų e, griežtai kontroliuojamas atitinkamas taisyklių, atitinkamų taisyklių laikymas dėl maisto švaistimo. Manau, kad e, tai taip pat yra sudėdamoji žiedinės ekonomikos dalis, iš tiesų neišvaizduojamas dalykas, tačiau mes sugebame išvaistyti Europoje maždaug 30 procentų pagaminamo maisto, JAV tas e, kiekis siekia 40-45 procentus. Komisija e, paragino visas valstybės narės parengti atitinkamą maisto švaistimo atitinkamus maisto švaistimo planus ir jungtinės tautos tą taip pat ragina padaryti, tačiau uh, Ne tik valstybės narės turi atitinkamus planus parengti, jos e, privalo pateikti ir reguliarias ataskaitas apie šių planų įgyvendinimą. Kalbant apie BTS, manau, minėjau, kad e, viena iš sudėdamųjų paukščių ir buveinių direktyvos peržiūros dalių mes uh, vertiname ir e, apdulkint, vabžius apdulkintojus ir tokių yra daugiau, ne vien bitės e, dalyvaujančios apdulkinimo augalų procese ir <clears throat> tikiuosi, kad uh, užsakysime atitinkamus mokslinius tyrimus, kuriems pasibaigus bus galima parengti specifinį veiksmų planą skirtą apdulkinantiems vabžiams išsaugoti alyvpalmių aliejus ir miškų mažėjimas bei kirtimas naikinimas, miškų naikinimui ir toliau komisija skirs ypatingą prioritetinį dėmesį ne tik ES viduje. Šį klausimą turime kelti ir bendradarbiaudami su kitomis trečiosiomis šalimis gaminančiomis medieną, pavyzdžiui, Vietnamu, Indonezija, Malazija ir daugeliu kitų. Esame sukaupę geros patirties, pavyzdžiui, flekt veiksmų planą rengiant Tai yra reglamentas skirtas medienai, e, RED plus mūsų pareikšta parama. Ir e, Europos Sąjunga taip pat deda labai daug pastangų <clears throat> siekdama tinkamų vystimosi tikslų, tvaraus vystimosi tikslų negalime pasiūlyti vieno sprendimo šios problemos, nes reikia atsižvelgti į įvairius skirtingus faktorius esančius skirtingose šalise, tačiau reikia bendrų pastangų tiek nacionalinių, tiek tarptautinių, tiek vietos lygmenių bendarbiavant su visais suinteresuotais subjektais. 2016 metais komisija pradėjo tyrimą, kad būtų parengti veiksmai skirti kovoti su miškų naikinimu ir mažinimu 2017 birželį bus paskelbti šio tyrimo rezultatai ir po to nuspręsime reikia atskiro veiksmų plano. Dėl alyvpalmių aliejaus dėl kyla problemų, ta prasme, kad tai yra e, produktas, kurio gamybos apimtis yra labai didelės, skaičiuojant investicijas vieną hektarą ir tai yra rimtas pajamų šaltinis žemės ūkiui. Čia galima kalbėti apie įvairią, įvairią teigiamą, neigiamą patirtį ir naudojamą praktiką. Negalime teikti, kad visas alyvpalmių aliejus yra blogas. Mes turime tačiau užkirsti kelią netvariems alyvpalmių aliejus gamybos būdams. Kalbant apie Taigi labai ačiū. E, tuos klausimus, e, kuriuos atsakymą neišgirdote, galbūt mūsų tarnybos galėtų jums atsakyti papildomai. Pirmininkė, ačiū komisijos nariu už atsakymus į tiek daug klausimų. E, Kolegams taip pat noriu padėkoti. Kitas posėdis vyks. kovo 13 dieną. Dėkoju, kad taip ilgai dalyvavote posėdėje.